Bonjour, la séance est ouverte. Euh, vous avez le grand privilège. Euh, labai diena. E, posėdį pradėsime. E, mes labai džiaugiamės šiandien, kadangi pas mus e, lankosi vyriausioji pirmininkė, dirbanti su valdysenos paketu Taigi pereikime prie e, pirmojo darbo tvarkės punkto. Atrodo, pastabų nėra. Tuomet tvirtiname darbo tvarkę ir antrasis darbo tvarkės punktas. Pirmininkės pranešimai. Aš neturiu jokių pranešimų. Atrodo, e, niekas iš jūsų taip pat pranešimų neturite, todėl einame toliau. Todėl pereikime prie klausimų. Tai yra klausimai vieningos atsiskaitimų eurais e, sistemos tema. Ir sutelksime savo dėmesį į kredito pervedimus ir tiesioginį debitą. Tai yra e, negrinųjų pinigų e, ekvivalentas atsiskaitimams Europos Sąjungoje. E, Europos e, parlamentas yra prieėmęs 2009 e, metų ir 2010 metų rezoliucijas, kuriuose pabrėžia SEPA svarbą. Ir aš dabar norėčiau pristatyti mūsų svečius. Tai ponia Gertrud Tumpel-Gugerel, ji yra Europos centrinio banko valdytojų tarybos narė. E, deja, e, pone Gertrūdė Tumpel e, Gugerel negalės dalyvauti su mumis iki posėdžio pabaigos, todėl aš norėčiau paprašyti jūs užduoti jai klausimus po pirmosios pristatymų dalies. Ji yra e, Europos centrinio banko valdytojų e, tarybos narė ir aš e, linkiu Jums Man, net, e, man atrodė, kad jūs turėjo pakeisti vyras. Tuo nelabai apsidžiaugiau, bet toks e, gyvenimas. Betgi žodį suteiksiu poniai Gertrūdė Tumpel Gugerel. E, prašau, žodis jums. Merci beaucoup, madame Cher. Man didžiulis malonumas kalbėti Jums apie e, vieningą atsiskaitimo eurais sistemą, vieningą erdvę, tai yra SEPA. E, čia yra labai svarbu, kadangi paliečiami bankų e, balansai ir būtina užtikrinti paslaugų teikėjams stabilius verslo modelius. Mes turėtume turėti galvoje, kad atsiskaitimų paslaugos e, artimiausiais metais bus labai e, keičiamos, bus daugiau inovacijų, e, kadangi mūsų klientai reikalauja patogių paslaugų, reikalauja saugumo. Ir jeigu aš šiandien turėčiau Jums pranešti tik tai vieną žinę, tai e, ta žinia būtų tokia, kad reikėtų baigti e, SEPA dosie ir pereiti prie efektyvumo ir saugumo. E, tačiau dėl SEPA. Visų pirmiausia, manau, galime pasidžiaugti tą pažangą, kurią padarėme pastaruosius mėnesius Europos parlamentas e, e, mus labai rėmė per pastaruosius dviejus metus e, savo rezoliucijomis, tačiau per pastaruosius mėnesius ta paskutinė rezoliucija ir nuomonė parengtos mums labai padės žengti toliau. Mes Manome, kad bankininkystės e, sektorius e, nuveikė labai daug. E, dabar yra įdėktas vieningas sąskaitų formatas, įdėktas, įdėkta vieninga pranešimų sistema, teisinė sistema. Tai yra pagrindiniai pasiekimai, kuriuos mums padėjo pasiekti tame tarpe ir parlamentas. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į skaičius, tai kalbant apie pereimą prie e, e, SEPA, tai galiu pasakyti, e, kad Mažosios e, šalis geriausiai susitvarkė su e, šio užduotimi, tai Luksemburgas, Kipras, e, Belgija, Ispanija. Taip pat nebloga pažanga daroma Suomijoje. Tačiau jeigu kalbame apie šalis, kuriuose dar nėra euro, tai SEPA taip pat tenai naudojama, kredito pervedimai Junktinėje karalystėje eurais sudaro 82 procentus, kas vyksta per SEPA. Tai yra tikrai didelis pasiekimas ir panašus skaičiai yra e, Danijai, e, galima pasakyti apie Daniją, apie Švediją ir Latviją. Taigi jie e, pasinaudojo šiomis naujų paslaugų galimybėmis. Yra šalių, kurios e, naudoja IBAN sąskaitų numerio formatą kaip vienintelį e, formatą, e, o kitos dar tik tai rengėsi pereiti prie šio vienintelio formato. Per pastaruosius metus liudijome savireguliacinį procesą, tačiau jis užtruko e, daug metų ir nemažai pastangų reikalauja e, dar teisėkuros procesas, e, kad galėtume užbaigti pereimą prie SEPA ir sutrumpinti tą pereinamąjį laikotarpį. Kokie yra pagrindiniai elementai komisijos siūlyme dėl e, reglamento, tai yra techniniai reikalavimai jie nėra e, prieštaringi. Ir aš manau, kad taip puikiai e, paremė tą idėją įvesti 12, e, laiko, 12 mėnesių laikotarpį ir 24 mėnesių pereinamąjį laikotarpį tiesioginiam kreditui. Yra labai subtilus klausimas dėl E, apsikeitimo mokesčio tiesioginiuose e, debetuose. Ir mums dar ši, šiuo klausimu reikėtų pasiekti aiškumo. Ir neįtraukti šio klausimo į reglamentą tai tikrai nebūtų pats geriausias sprendimas. Dar vienas klausimas yra, ar komisija turėtų teisę keisti reglamentą. Aš manau, kad čia turėtume paremti komisijos nuomonę, e, kad yra keletas elementų, e, techninių e, specifikacijų, kuriuos būtų galima keisti paprasčiau, jeigu komisija tai galėtų daryti. Jau minėjau apie apsikeitimo mokestį E, Europos centrinis bankas yra parengęs ir paskelbęs e, nuomonę. E, ten yra minima, kad Europos centrinis bankas labai vertintų kuo greitesnį reglamento prieimimą, įsigaliojimą. Ir kas dar svarbaus, labai svarbu, kad E, direktyva pradėtų efektyviai e, galioti, tai yra labai svarbus SEPA projekto elementas. Tai padėtų užtikrinti saugius instrumentus ir labai svarbu dar išsaugoti apsikeitimo, e, atsiprašau, išspręsti apsikeitimo mokesčio klausimą. perėjimas ir numatyti terminai aš jau minėjau, tai yra 2013 metai ir 2014 metai tiesioginiams debitams. Dėl komisijai suteiktų deleguotų galių. Žinoma, komisija mm, turi atsižvelgti į visus, visas suinteresuotas šalis ir e, turi atsižvelgti į parlamentą, ES parlamentą, kaip pilna teisė sprendimo prieimimo proceso dalyvi. Ir kol kas dar būtų anksti kalbėti apie e, smulkesnės techninės dalis. SEPA projekte labai svarbu ne tik e, techniniai dalykai, bet ir pasiekti didesnio konkurencingumo, didesnio sklandumo atsiskaitimuose Europoje ir sukurti papildomą e, aiškumą. Dėkuoju. Merci beaucoup, madame. Euh, Dėkoju. Kaip jau minėjau anksčiau, numatyta galimybė pateikti poniai Kimpel klausimus. Ji vėliau turės išvykti, taigi dabar turite vienintelę progą pateikti klausimus. E, Saraše pakol kas nėra mm, parlamento narių, tačiau ponė SR norėjo pasisakyti. Ačiū. Jeigu komisijai būtų suteikti įgaliojimai tam tikrais techniniais klausimais. Kaip įsivaizduojate, kad bus išgirsti tie, tos, išgirstos tos suinteresuotosios šalys? Ar numatoma įsteigti formalų, formalią instituciją? Dabar yra SEPA taryba. Ar manote, kad tai būtų tinkama vieta suinteresuotoms šalims išklausyti, kadangi pati minėjote, jog būtų suteiktas žodis atitinkamoms valsty... suinteresuotoms šalims? Uh, O šis parlamentas, kaip žinote, taip pat nelabai dosniai dalyja įgaliojimus, norime pasilikti juos savo. Taigi, kokia yra numatoma formulė, pagal kurią atitinkamos suinteresuotos šalis taip pat galės pasisakyti ir išsakyti savo poziciją? Uh, SEPA taryba, kuri buvo įsteigta prieš metus, būtų idealus forumas diskusijoms tarp pramonės atstovų, valdžios institucijų ir vartotojų atstovų. Taip pat viešojo sektoriaus atstovų. Manau, kad būtų tinkamas būdas ten diskutuoti, taip pat konsultuotis. Tai būtų tinkama platforma. Ja, vielen Dank. Äh Ačiū. Noriu užduoti klausimą susijusį su valstybės sektoriumi. Susidarė toks įspūdis, kad perinant prie naujos sistemos, viešasis sektorius e, netaip sklandžiai persiorientavo, kaip tikėjosi ECB. Ar situacija dabar pagerėjo ar skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga? Different in different countries. Skirtinga situacija skirtingose valstybėse, kai kuriuose stebime pažangą. Jei nacionalinių lygmenių procedūros yra gerai sure, sureguliuotos, sepas schemas veikia, ypač tos labiau pažengusios valstybės yra geroje situacijoje dabar e, SEPA schemos taikomos 14 procentų visų mokėjimų, tačiau e, Ispanijai ir kitoms valstybėms jų viešajam sektoriui yra sunku persiorientuoti. Papildomas klausimas. Pavyzdžiui, tokios įmonės kaip IDF, Linux, aš kreipiausi į jas kad jos nuskaitytų nuo man, iš mano vokiškos sąskaitos e, pinigų sumas už atostogas. Tačiau aš, man buvo atsakyta, kad tai yra neįmanoma. Ar jūs pasidomėjote, kodėl tai nebuvo įmanoma? Nes ECB SEPA standartus taiko jau nuo seniai. E, ir mūsų darbuotojai atvyksta iš įvairių valstybių narių ir aš manau, kad siepa, schemos gali būti taikomos visose valstybėse narėse. Pirmininkė kalba ne į mikrofoną. Oh, labai su jafu. Ar kas nors dar norėtų paklausti? Jei ne, noriu padėkoti poniai Tumpel, ko geriausios kloties jums ir galbūt iki susitikimo Europos parlamente, o gal susitiksime 2014-2019 metais. Dar kartą labai ačiū. Bon, on va continuer avec l'audition. Taigi, tęskime klausimus. Dabar žodis suteikiamas poniai Amfiliai, kuri yra iš Europos vartotojų asociacijos teisinių ir ekonominių reikalų departamentų ir pakalbės iš vartotojų perspektyvos. O po to išklausysime e, mokėjimų schemų kuriejų ir tiekėjų nuomonės kalbės ponas Herard Garcin, Europos mokėjimų tarybos vadovas ir taip pat rinkos infrastruktūros, infrastruktūros atstovas. Taip pat e, ponia mm, Ruth Vandhofer, kuri yra Europos bankininkų federacijos mokėjimų reguliavimo ekspertų grupės pirmininkė. Taip pat po to kalbės ponia Narinda Vigiera, kuri yra iš Credit Agricole kompanijos. O tada vyks antrasis diskusijų raundas. Norėčiau visiems priminti, kad kai tik įmanoma, prašau pasistengti laikytis savo kalbėjimo laiko poniai Filiai skirta 10 minučių, o kitiems kalbėtojams po 7. Prašau laikytis skirto kalbėjimo laiko, taigi dabar žodis poniai Anfiliai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau perspėti vertėjus, kad e, anksčiau mano išplatintas tekstas skirsis nuo to, ką dabar kalbėsiu. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamento ekonomikos ir pinigų komiteto uh, nariams, kad pakvietė Europos vartotojų asociacijos atstovus į šį, vieš, į šį viešą klausimą. Mūsų asociacija kitais metais šves 50-metį ir jie atstovauja svarbiausias nacionalinės vartotojų asociacijas iš 31 e, šalies. Mes e, giname finansinių paslaugų vartotojų interesus ir taip pat CEPA su tuo susijusi. Vienos bendros mokėjimų erdvės Europoje įsteigimas, SEPA įsteigimas yra labai svarbus projektas, priliksantis euro įvedimui 2002 metais. O dabar norime pakeisti nacionalinės mokėjimų paslaugas bendromis mokėjimų paslaugomis. Galbūt norėčiau Jums iš pradžių pateikti pavyzdį, kuris parodys, kad ne viskas taip paprasta, kaip manėme. Pirmasis pavyzdys - Prancūzija ir Belgija. Jose yra bankai Fortis ir PNB Paribas. Jie susijungė Ir jeigu e, esate, priklausote Belgijos padaliniui, tuomet norėdami pervesti net ir mažą sumą, jums tai kainuos net 30 centų norint pervesti kainuos kelis eurus. Jeigu norėsite pervesti į Prancūziją ir atvirkščiai, kaipgi paaiškinti vartotojui šiuos kainų skirtumus esančius tos pačios grupės e, bankuose. Čia SEPA sistema ir atneš didelių privalumų. Vartotojai nori E, laukia šios EPA projekto įgyvendinimo. O jeigu jo neįdėksime, viskas ir toliau vyks nacionaliniu pagrindu. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją prašydama kalbėti kiek lėčiau, kad vertėjai galėtų išversti. Sudėtinga įtikinti vartotojus priimti SEPA, atsižvelgiant į tai, kokia yra jų kasdienė realybė. O vartotojų asociacijos paremė SEPA projektą šiaip vedinos bendro pasitikėjimo Europos projektais. Mes pakol kas dar esame labai nutolę nuo vienos bendros finansinių paslaugų rinkos, žvelgiant iš vartotojų perspektyvos. Aišku, dabar yra per anksti spręsti, ar ilgalaikėje perspektyvoje Europos vartotojai iš sepos patirs naudos. Tačiau jeigu norime mm, suteikti kokį nors šansą SEPA projektui, tuomet turime e, įgyvendinti įvairias sąlygas. Visų pirma, e, įdėkti mokėjimo paslaugas, kurios atsižvelgtų į vartotojų poreikius. Antra, Mm, skatinti SEPA valdysenos sistemą europinių lygmenių. Pirma, kalbant apie mokėjimo paslaugas ir kaip jos patenkina vartotojų poreikį, kad vartotojai pereitų iš nacionalinių paslaugų į SEPA paslaugas Tuomet reikėtų Europos vartotojus įtikinti, kad naujos mokėjimo paslaugos turi tokių bruožų, kurių jie ir tikisi. Čia yra trys svarbiausi bruožai. Pirmas. Mokėjimo sistema turėtų būti veiksminga. Reikėtų, kad bū, nebūtų joje jokių klaidų ir būtų savalaikė. Antra, ji turėtų būti saugi. Kitaip tariant, turėtų būti mažas, maža sukčiavimo rizika, o jeigu taip nebus, tuomet vartotojai tiesiog nepasitikės šią sistemą. Vartotojai suvokia, kad e, gal, gale jiegi turės mokėti už sukčiavimą, sukčiavimo žalą. Trečia, turėtų būti tikra vertė už pinigus. Vartotojai mokėjimo paslaugas laiko pagrindinėmis paslaugomis, kurias gali naudoti pirkdami, apsipirkinėdami. Uh, Tai nėra kažkokios prabangos paslaugos. O kalbant apie pervedimus ir tiesioginį nuskaitimą pagal SEPA sistemą, BU BEUC sveikina šį pasiūlymą, kadangi ne tik dėl jo esmės, bet ir dėl reglamentavimo. SEPA peržengs bankininkystės sektorių ir taps daug bendres, bendresnė erdvė siūlomame reglamente yra keturi aspektai, kurie mums yra svarbus. Pirma, migracijos pradžios du, dvi datos. Manome, kad jos turėtų būti dvi. Pereimas iš nacionalinių į SEPA pervedimų sistemų, tai vartotojams problemų nesukels, kadangi visoje Europoje mokėjimo paslaugų perkelimas yra daugiau ar mažiau vienodas ir tikriausiai jis rinkoje pasirodys nei tiesioginio nuskaitimo SEPA sistema. Tačiau pereinant prie SEPA sistemos skirtos tiesioginiam nuskaitimui, e, reikės daug didesnių pastangų ir todėl e, reikėjo numatyti vėlesnę datą šiam perėjimui. Vartotojų asociacija taip pat nori užtikrinti, kad vartotojams vartotojus tenkintų saugumo standartai, kad būtų kuo, mažiau, mm, sumažint, kuo labiau sumažinta sukčiavimo rizika. Trečia, mm, vartotojų asociacijos mano, kad reikėtų išspręsti problemą, kuri dabar yra dėl teisės į nustatytos sumos kompensavimą nebuvimas. Mums atrodo, kad norint geriau, kad būtina geriau e, išspręsti šį klausimą. Taip pat reikia pagalvoti apie, sukčia, apie piknaudžiavimo šią sistemą galimybę ir užkirsti tokiems galimiems piknaudžiavimams kelią. Ketvirtasis punktas, e, kalbant apie šį reglamentą, kuris e, yra svarbus vartotojų asociacijoms, yra tas pasikeitimo mokestis. Tinkamiausias modelis tiesiogiam nuskaitimui yra ne tas, nebūtinai tas, kurį siūlo vartotojų asociacijos, tačiau mes norime skaidrios sistemos, kad vartotojai aiškiai suprastų, moka, kas moka, tiesioginis tai yra mokėjimas ar ne, ir kokių paslaugų galima tikėtis už šį mokestį. daugia šalio apsikeitimo mokesčio sistema tikrai kartais gali numatyti labai aukštus mokesčius lyginant su pervedama suma. Vartotojai kartais nežino, kad kreditorius moka šiuos mokesčius. Jau pamatėme, kad SEPA tiesioginį nuskaitimą galima pasiekti ir kitomis priemonėmis. Dauguma Europos vartotojų moka už tiesioginį debitą, tiesioginį nuskaitimą, už šią operaciją bank, jų bankai nuskaito pinigus. Ir todėl džiaugiamės komisijos, komisijos pasiūlymu, kuris numato atitinkamą mokesčių sistemą. Ir galutinis pastebėjimas dėl MIF. Mm, nesuprantame, kodėl vartotojai turėtų mokėti už investicijas į SEPA arba SEPA tiesioginio nuskaitimo sistemą. Ir dabar grįšiu prie SEPA sistemos valdysenos. Paprastai, bent jau nuo pradžių, buvo tam, tik, tam tikras disbalansas, kadangi mokėjimų paslaugų tiekėjai priklausė šiai sistemai ir tai buvo tik tai, ir, ir egzistavo tik tai konsultacinis, konsultacinė grupė, kurią vadiname forumu. Dabar mes jau e, dalyvavome įvairiuose posėdžiuose ir Europos mokėjimų tarybos e, nariai priima visus sprendimus. SEPA taryba, kaip mes tikėjomės, turėjo suvaidinti svarbu vaidmenį, bet jie to nepadarė. reikėtų numatyti tam tikrą standartų nustatymo instituciją, kur būtų atstovaujamos visos suinteresuotos šalis, taip pat pasakytina apie tiesioginį nuskaitimą ir kreditus, kadangi matome, kad inovatyvūs sprendimai būtų labai naudingi, norint pritraukti kitų veikėjų, o ne tik tai bankų. Vartotojai būkštauja dėl mokėjimo paslaugų ir kitų nei SEPA paslaugų. Trumpalaikėje perspektyvoje matome galimą pavojų, kad nacionalinės atsiskaitimo kortelės, kurios yra labai veiksmingos, mažai kainuojančios mokėjimo priemonės, joms gali kilti tam tikrų problemų taip pat kaip dėl vartotojų prieigos prie grinųjų pinigų, kai kuriuose šalise diskusijos šią temą ypač karštos kartais e, pasigirsta kalbų, kad bus bandoma riboti prieigą prie uh, grinųjų išdavimo, prie bankomatų. O kai kurie asmenys negali atlikti mokėjimo kaip tik grinaisiais. Ir turime užkirsti kelią. Griniai pinigai uh, Jų operacijos leidžia surinkti įvairius duomenis, bet po to tuos duomenis reikia apsaugoti, vartotojų duomenis. Ir galiausiai mes ir visų svarbiausia reikia pagalvoti apie atitinkamą konkurenciją, kuri atneštų naudos vartotojui. Ir kad tos sistemos būtų patogiausios vartotojams. Dabar, manau, yra dar per anksti galvoti apie tai, kaip reikėtų apriboti prieigą prie, grin, prie grinųjų pinigų. Visų pirma, reikia išspręsti mano anksčiau minėtos problemas. Mes, aišku, nenorime užkirsti kelio bankininkystės paslaugų revoliucijai, bet norime, kad viskas būtų nuodugniai apgalvota. Ačiū. Uh, merci. Uh, I shortened the text. Uh, Ačiū. Aš kiek sutrumpinsiu savo pranešimą. Um, Ponas ir por, ponai, Europos mokėjimų tarybos vardu noriu padėkoti Jums už kvietimą. Um, SEPAS schemos buvo mm, sukurtos siekiant, kad vienoda bendroji Europos mokėjimo erdvė veiktų. Iš tiesų, ES teisės aktai e, draudžia versti mokėjimo paslaugų teikėjams e, reikalauti iš klientų kad jie automatiškai pereitų prie SEPA sistemo. E, manau, kad e, reikia numatyti tam tikrą laiko grafiką, kada būtina pereiti prie SEPA schemų. Europos e, komisijos pasiūlymas apima keletą dalykų. Pirmiausia, dėl SDD SEPA tiesioginio nuskaitimo modelis jau yra taikomas 75 procentais visų atvejų yra taikomi būtent tiesioginio nuskaitimo operacijos daugelie valstybių narių. 75 milijardai atsiprašau, 17 milijardų viso tiesioginio nuskaitimo operacijų buvo atlikta 2008 metais 13 e, milijardų, tai yra 73 procentai visų tiesioginio nuskaitimo atvejų buvo atlikta Austrijoje, Vokietijoje, Niderlanduose. Europos komisija ir Europos centrinės e, bankas parengė bendrą laišką Europos mokėjimų tarybai, kuriame e, kviečiama laikytis teisinių reikalavimų, o kai kuriais atvejais eiti žingsnį e, dar toliau, nei tai numato mokėjimų paslaugų direktyva, e, siekiant patenkinti vartotojų reikalavimus. SEPA tiesioginio nuskaitimo schema numato pasiri, pasirenkamą galimybę pereiti prie schemų priklausomai nuo e, poreikio rinkoje. Komisija e, numato prievolę mokėjimo paslaugų teikėjams e, siūlyti pasirenkamas SEPA tiesioginio nuskaitimo operacijas, e, turint omenyje, kad 75 procentai visų vartotojų jau dabar naudojasi tiesioginio nuskaitimo e, paslaugomis. 4000 mokėjimo paslaugų teikėjų e, gali palaipsniui pereiti prie sistemų, o dabartinę savo, dabartinius savo išteklius panaudoti prisitaikymui prie naujų schemų. Europos parlamentas, Ekofinas, komisija ir ECB mano, kad SEPA sistema turėtų nuosekliai pereiti prie pigesnių mokėjimo paslaugų. Europos e, teisės aktų leidėjai neseniai e, pasirašė dokumentą, pagal kurį buvo nutarta parengti teisinį pagrindą, e, pagal kurį SEPA galiotų. Dabar manoma, kad nereikia parašyti vartotojų teisės aktų. Reikia pasinaudoti tomis schemomis, kurios jau dabar yra numatytos teisės aktuose. E, sepa, sepa schemos galė, neturėtų, turėtų būti žalingos tiesioginio nuskaitimo paslaugas pasirenkantiems e, vartotojams ir jie tada turėjo, galėtų automatiškai perėti prie sepa sistemų. Uh, Svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp efektyvumo ir saugumo. Bendrame ACB ir Europos komisijos laiške, mm, kuris buvo atsiustas mums, e, šios institucijos e, raš, kalba apie saugumą, kurį svarbu užtikrinti. E, svarbu numatyti privalomas patikras, o tos patikros nebūtinai susijusios su, su situacija rinkoje. Kai, kurias, kai kurios modelius turime padaryti privalomais. Kitas dalykas. Europos mokėjimų taryba e, sunerimusi dėl išplėstinių galių ir įgaliojimų, kurių prašo Europos komisija, remdamasi deleguotasis e, teisės aktais. E, ne, ne, dažnai neefektyvu verslo e, taisyklėms ir techniniams standartams taikyti teisės aktus. Reikia užtikrinti, kad mokėjimai būtų veiksmingi. Kalbant apie Europos komisijos leidžiamasias galės, jos deleguotojų teisės aktų pagalba gali numatyti konkrečias taikymo priemonės ir įvairius kriterijus, o tie kriterijai tai yra proporcingumo ir subsidarumo kriterijai. Teisės aktų leidėjas e, turi užtikrinti, kad e, tinkamai veiktų e, tokie mokėjimai, kurie ir veikė per pastarosius 30 metų ir kad mokėjimų sistema būtų nuosekli. Penktajame, ketvirtajame ir penkiolik, penktasis, ketvirtasis, penkioliktasis straipsniai turėtų būti išbraukti iš komisijos pasiūlymo. Komisija turi įstatymo leidžiamasias galias, taigi ji turi užtikrinti, kad būtų numatyti techniniai reikalavimai, kurių laikytųsi Europos centrinis bankas, nes tai yra numatyta 22-ame Hartijos straipsnėje. Europos komisija parengė e, pasiūlymą, kuriame yra ir techniniai standartai, kurie būtų taikomi bendrai Europos mokėjimų erdviai. Tiek Europos parlamentas, e, tiek pirmininkaujanti valstybė mano, kad reikėtų e, apriboti priedus ir kalbėti tik apie techninius standartus. Ir pagaliau e, tarptautinis keitimo mokestis. Reikia nepamiršti, kad mokėjimo paslaugos dažnai yra komercinio pobūdžio. Šeštasis pasiūlymo straipsnis numato, kad nereikėtų taikyti daugiašalio keitimo mokesčio e, tiesioginio nustatymo operacijoms ar e, kitoms suderintoms operacijoms. E, šis šeštasis straipsnis pažeidžia proporcingumo principą bei teisėtų lūkesčių principą. Proporcingumo principas numatytas sutarties penktajame straipsnėje e, teigia, kad ES veiksmai neturėtų viršyti to, kas yra būtina siekiant sutarties tikslų. SEPA reglamento e, tikslai yra numatyti e, sklandų pasikeitimą nuo nacionalinių mokėjimo sistemų prie Europos schemų. Ir Komisija turi imtis veiksmų, kad šis tikslas būtų pasiektas. Tuo tarpu šeštajame straipsnėje yra numatyta sprendimo klaidos galimybė, kai įtariama, kad e, daugia šalis keitimo mokestis yra taikomas neteisingas nacionalinių e, sandorių srityje. Tuomet turi būti taikomi ES konkurencijos teisės aktai. Dabar neaišku, kodėl daugia šalis keitimo mokestis yra skirtingai taikomas įvairiems e, sandoriams. Mes manome, kad e, tokiu būdu nereikėtų užbr, uždrausti e, daugia šalį keitimo mokestį, kuris šiuo metu yra nedidelis. Manau, kad tuo pereinamuoju e, keitimosi nuo vienos schemos prie kitos schemos laikotarpiu reikėtų tą tarp daugia šalį keitimo mokestį palikti, o šeštąjį straipsnį iš pasiūlymo išbraukti. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad e, mes prieėmė tokios išvados, kad turime nepamiršti mūsų svarbiausio tikslo, tai yra bendrosios Europos mokėjimų erdvės kūrimo ir e, SEPA schemos bus naudingos vartotojams e, ir noriu padėkoti visiems, kurie mane išklausė. Ačiū. Dėkuoju. Dabar pereikime prie kitos kalbėtojas. Dėkoju Jums labai, dėkoju taip pat Europos bankininkistės federacijos vardu ekonomikos e, komitetui, jos, e, jo pirmininkiai ir taip pat pranešėjai Sari Esai. Aš norėčiau labai trumpai pasakyti, kodėl uh, E, SEPA yra taip svarbu, e, kadangi SEPA yra kertinis bendros rinkos akmuo ir SEPA turi didžiulį potencialą atnešti tiesioginę naudą. Pagal Kapgemini studiją yra nustatyta, kad galima sutaupyti apie 120 milijardų eurų. Ir SEPA po 2001 metų euro įvedimo yra vienas iš, viena iš svarbiausių E, iniciatyvų, bet to jis sudaro, e, yra glaudžiai susijusi su kitomis bendros rinkos iniciatyvomis, kaip pavyzdžiui elektroninėmis sąskaitomis, e, elektroninė priekyba, bendros rinkos aktų ir skaitmeninė darbo atvarkė. Vart vartotojai tikrai turės daug naudos ir taip pat ir verslas turės daug naudos, tai padės sutaupyti daug lėšų, atsiskaitimai taps daug efektyvesni ir paskatins tarp, tauti, e, tarp europinę priekybą. E, tai yra pagrindinis e, bendros valiutos privalumas. Taigi, ką mes turėtume padaryti, kad šis reglamentas būtų e, naudingas? Aš nu, nubrėžiau pagrindinis penkis principus, kuriuos turėtų reglamentas atitikti. Visų pirmiausia, reglamentas turėtų paskatinti maksimalų suderinimą ir neleisti kad toliau būtų fragmentacija ir nacionalinis protekcionizmas. Taip pat e, antra, reikėtų aiškiai numatyti taikymo e, sritį. Trečia, e, turėtume išvengti priimdami reglamentą, kad nebūtų nereikalingų, nepagristų pereimo e, sąnaudų, nes e, bankininkystė yra jaučiama tam tikra e, baimė, kad jie mokėjimo paslaugų tiekėjams ir galiausiai klientams teks perimti nemažai pereimų sąnaudų. Reglamentas taip pat e, neturėtų užkirsto kelio tolimesniai inovacijai. Ir penkta, e, būtina užtikrinti subalansuotą pereinamąjį laikotarpį, kuris leiktų tiek paslaugų tiekėjams, tiek vartotojams prisiderinti. Ir e, šis laikotarpis neturėtų būti per daug trumpas. Tai kokie pagrindiniai dalykai komisijos e, siūlyme yra ir kaip e, galima būtų juos, e, jais labiausiai pasinaudoti. Visų pirmiausia, maksimali harmonizacija. Mes turėtume pagalvoti apie techninius reikalavimus, apie pačią SEPA schemą, apie atsiskaitimų sistemą. E, kadangi ši sistema turėtų e, veikti ne tik e, Europoje, ne tik tarp valstybių, ir, bet ir kiekvienoje valstybėje, valstybės viduje. Ir taip pat turėtų būti sudaryti, sudaryta galimybė pratesti pereinamuosius laikotarpius vadinamosiomis nišinėms arba nestandartinėms schemoms. Labai svarbu tame šiame kontekste parlamente, e, kad tai dėrėtų su pasauliniu ISO standartu, kadangi e, kai yra vienas standartas, yra daug paprasčiau keisti paslaugų e, tiekėjus ir efektyviau naudotis patogiomis bankų paslaugomis. Kaip Kaip antrą punktą e, svarbiausia reglamente aš minėjau e, taikymo sritį. Anksčiau didelės vertės e, mokėjimo sistemos taikymo srityje nebuvo numatytos, o dabar visos šalis, tame tarp ir Europos centrinis bankas savo nuomonėje su tuo sutarė. Pirmininkė prašo kalbėtojus kalbėti šiek tiek lėčiau. Labai svarbu, kad vartotojai nebūtų priversti e, pritaikyti tuos visus standartus savo sistemose e, patys. Ir aš norėčiau priminti, kad e, komisija nesikonsultavo su klientais dėl ISO standartų taikymo. Visą laiką kalbama buvo tik tai apie galutinę datą, o ne apie įpareigojimą, teisinį įpareigojimą klientų kažką daryti jiems patiems. Ir turime užtikrinti, e, kad mokėjimo paslaugų tiekėjai neatsakytų teikti paslaugas savo klientams dėl vienos ar kitos neprisitaikymo priežasties. E, dėl e, ateities inovacijų. Reglamento priedas, kuriame išvardinti bus techninės specifikacijos, techniniai reikalavimai, yra turė, turėtų būti sudarytas e, lankščiai, kad nereikėtų e, komisijos e, įgaliojimo, įgaliojimo panaudojimo, kad nereikėtų kasmet kaitalioti tų techninių specifikacijų. Ir praneš, e, Europos parlamento pranešėjos pasiūlymai buvo tikrai e, labai šaunus e, ir galėtų prisidėti teigiamai prie reglamento parengimo. Dėl pereinamojo laikotarpio komisija buvo siūlysi dvi galutinės datas, viena tiesioginiams debetams, kita data kredito pervedimams. E, mūsų nuomonė viena data būtų daug praktiškiau, e, kadangi yra numatytas vieningas e, sąskaitos numeris. Ir aš e, manau, kad numačius vieną vėlesnę datą e, bus visiems geriau, bus suteiktos galimybės visiems prisitaikyti. E, mano kolega iš Europos mokėjimų tarybus jau minėjo ir mūsų Europos paninkystės federacija sutinka su Europos mokėjimų tarybos mokyti, nuomonę. E, žinoma, galima e, čia dar daug kalbėtis e, dėl apsikeitimo mokesčių. Ir galiausiai galėčiau pasakyti, kad mes turėtume pasiekti, kad reglamentas užtikrintų didesnį konkurencingumą, supaprastintų ir padėtų suderinti e, sistemas. Dėkoju už galimybę pasisakyti. Aš e, toliau mielai bendradarbiausiu su parlamentu. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereiname po, prie ponios Vigė ir septynios minutės jums skirtos. Ačiū, pirmininkė. Bandysiu kalbėti lėčiau, kad vertėjai suspėtų mane išversti. Uh, Taigi, sutrumpinsiu pasisakymą. Ir iš pat pradžių norėčiau Jums, pirmininkė, padėkoti, kad Credit Agricole e, sutikėte galimybę pasisakyti e, diskusijose dėl šio reglamento projekto, kuris, jei bus primtas toks, koks yra, galėtų padaryti daug žalos Europos mokėjimų e, rinkai. Norėčiau priminti kai kurios skaičius apie Credit Agricole 54 milijonai klientų pasaulyje, pusė jų yra Europoje. Finansinė situacija yra gera. Mm, taip pat tai yra kooperatyvinė grupė, turime daugiau nei 6 milijonus akcininkų. E, klientų, kurie taip pat yra akcininkais. Ir todėl mes kreipiame ypatingą dėmesį į valdymą ir ekonominio modelio kūrimą. Kalbant apie mokėjimų rinką, mes e, atliekame 7 bilijonus sandorių kasmet ir atstovavome daugiau nei 20 procentų Prancūzijos mokėjimų rinkos ir 5 procentus ES rinkos, kalbant apie reglamento projektą. Kaip visi kiti kolegos, mes taip pat sveikiname šią iniciatyvą, kadangi ji turėtų padėti mm, įtikinti paskutinius dvėjojančiuosius imtis tų priemonių, kad būtų įdėkta kreditų perdavimo ir tiesioginių nuskaitimų sistema. Tai yra paslaugos, kurios jau nuo 2008 sausio pradėjo galioti Šios paslaugos, kurias teikia bankai, yra visuotinės ir saveikios paslaugos. Tai reiškia, kad kai per, pervedu, perkeliu kreditą į kieno nors banko sąskaitą, nereikia rūpintis, ar tavo bankas sugebės tai atlikti ar ne. Ir tai atitinka tą, ką sakė ponė Filį anksčiau. Tai yra pagrindinės paslaugos. Nei vienas iš mūsų klientų ne, neturi jaudintis dėl to, ar lėšos pasieks ar nepasieks sąskaitą. Ir kreditoriai taip pat nesijaudina dėl to, kuriame banke klientas turi sąskaitą. Būtent tai turiu omenyje, kalbėdamas apie universa, visuotinę ir saveikę sistemą. Visą tai įmanoma tik su ta sąlyga. Ir čia panaudosiu terminą, kuris galbūt konkurencijos direktoratui nepatiks. Taigi su ta sąlyga, kad bankai e, tieks to pačio lygio paslaugas, laikysis tų pačių taisyklių ir tų pačių standartų. E, kadangi bus sukūrę mainų ir tarpuskaitos sistemas, kurios leis atsižvelgti į klientų nurodymus ir atlikti šios veiksmus saugiai. Taigi, mums atrodo, kad reikia tokių kad reikia tokio reglamentavimo, kad būtų kaip galima labiau standartizuota Europos mokėjimų sistema ar sistemos. Tačiau mums e, taip pat rūpi ir mokėjimų sistemų sąveikumo idėja. Bandant įdėkti Europos lygio sistemas. Neturėtume privertinėti kai kurių rinkų bankų investuo, daryti tokių investicijų, kurios netitinka vartotojų lūkesčių. Ir čia turiu omenyje mm, fiksuoto mokesčio tiesioginį nuskaitimą, kuris bent jau Prancūzijoje nėra gražinamas. Mokėtojai nelabai noriai prisima tuos nekompensuojamus tiesioginius nuskaitimus ir mokesčius už juos, nes nemano, kad tai atitinka mokėjimo paslaugų direktyvą. Taigi, jeigu elgsimės nepakankamai atsargiai, tai gali re, privesti prie situacijos, kai mokėjimo bankai bus priversti daryti tam tikras investicijas, kad galėtų teikti tokias pas, paslaugas, nors klientai visai nenori jomis naudotis. Ir tuomet teks atmetinėti tokio, tokius sandorius masiškai, o tai pakenktų vartotojų pasitikėjimui. Tai viena problema. Antra problema ekonomi, e, nuostata dėl ekonominio modelio ir e, keitimo mokesčių uždraudimas. Draudimas taikyti keitimo mokestį tiesioginiam nuskaitimam. Norėtume paklausti, ar kai kuriuose rinkose, tose šešiose minėtose šalyse, kuriuose galioja tie mokesčiai, o kitose nėra tų mokesčių. Norėčiau priminti, kad tose šešiose šalyse, kuriuose galioja keitimo mokestis tiesioginiam nuskaitimam, E, su, tai sudaro 70 procentų tiesioginių nuskaitimų, kalbant apie visą Europą. Kitose šalise įdėgus SEPA tiesioginio nuskaitimo sistemą 2009 metais nepastebėjome masinio pereimo į tas rinkas. Taigi svarbu pabrėžti, kad mokėjimo sistemos yra sukūriamos per eilę metų. Ir labai sudėtinga staiga imti ir pakeisti ekonominį modelį, nes rinkoje tai gali e, pakengti rinkos pusiausvirai. Todėl manau, kad pradinis pasiūlymas, pranešėjo pasiūlymas e, suteikia vilties. Norėtume, kad diskusijos tęstusi, ir kad užtikrintume, jog tekstas kistų taip, kad jis būtų tinkamas visiems. Ačiū. Labai ačiū. Kalbėjote 7 e, minutės ir 30 sekundžių. Pereisime prie klausimų raundą. Panas Eppingas, žodis jums. Yeah, thank you. Um... Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu keletą klausimų susijusių su pranešimais. Kai kas išaiškėjo, pirmiausia, daugio šaliai keitimo mokesčiai. Ar toks draudimas nereikštų, kad pakenktume proporcingumo principui, nes kiekviena operacija kainuoja. Niekas nevyksta veltui. Negalima net nemokamai papietauti Europos parlamente. Taigi, kalbant apie daugia šalį keitimo mokestį, manau, kad čia turėtume pasirinkti paremti tokį požiūrį, kurio laikomasi Junktinėse Amerikos valstijose. Buvęs senatorius pateikė tą pasiūlymą ir galbūt galėtume pasiremti tą patirtimi. Tais atvejais, kai operacijos mokestis yra didesnis, reikėtų taikyti mokestį. Turėtume visada atsižvelgti į realią operacijos kainą. Kitas klausimas e, būtų ponui Harcinkui. Manau, kad mes turime judėti į priekį. Rinka žino, kokiu veiksmu reikia imtis ir ko reikia. Aišku, galima planuoti, reikia supaprastinti įvairių operacijų vykdymą, tačiau, pavyzdžiui, Belgijoje, Niderlanduose, e, Luksemburge. Naudojami IBAN kodai e, atliekant operacijas. Ar jūs e, turite konkrečius laiko grafikus, kada numatote pereiti prie tos naujos sistemos? Taip pat noriu užduoti klausimą susijusiu su išimtimis. Kaip žinote, Vokietijoje elektroninio nuskaitimo sistema yra taikoma ir šis fenomenas yra kiek kitoks nei IBAN principų remiamos operacijos. Ar jūs numatote taikyti išimtis? ILF sistemai, nes Vokietija ir būtų tokia šalis, kuri taiko kitokią sistemą nei taikoma bendrojo Europos mokėjimo erdvėje. Ponas Ferberis. Ačiū. Keista, kad kolega Eppingas taip gerai pažįsta Vokietijos problemas ir jis beveik e, uždavė mano klausimą. Na, ponia kolegė Liulink, jūs taip pat susipažinusi su visokiausiamis e, problemomis. Dėl tiesioginio nuskaitimo. Ar yra numatyta keisti įgaliojimus? Būtų įdomu sužinoti, ką referan, referentai mano apie tai. Ką Jūs manote apie elektroninio nuskaitimo operacijas? Kai SEPA procedūra bus įgyvendinama, keistis mokėjimo metodai, keisis e, modeliai, ar jūs manote, kad egzistuojantys mokėjimo modeliai valstybėse narėse tuomet tiesiog sužlugs? Aš suprantu bankus, jiems aišku labai naudinga, kad jie taikytų tik SEPA schemas, tačiau negalima visiems taikyti vienodo kurpalio principo. Ar pagal SEPA schemas bus numatomi tik minimalūs standartai taikomi visoje ES, leidžiant, paliekant egzistuoti jau esančias struktūras, ar yra kokių kitų galimybių. Su komisijos e, nariu kalbėjome šiais e, klausimais. Kalbėjome apie tai, kad daugelis finansinių paslaugų tiesiog pasitrauks iš rinkos, todėl kad jos nėra numatytos SEPA sistemoje. Ar jūs numatote kai kurių alternatyvų, kurios būtų galima, kurias būtų galima taikyti po to, kai įsigaliuos SEPA sistema? Pone pranešė, jūs norėte atsakyti. Uh, Ačiū, pone pirmininkė. Noriu paklausti ponios Viger, kaip ji vertina SEPA tarybos vaidmenį, kaip jūs ketinate patobulinti šią sistemą, jei jūs teigiate, kad situacija dabar jūsų netenkina. Ar jūs galite teikti kokios nors pasiūlymus, e, kuriais remiantis vartotojų balsas būtų geriau girdimas. Buvo daug kalbėta apie vartotojų apsaugą, tiksliau reglamente yra daug nuostatų susijusių su vartotojų teisų apsauga. Ar tos formuluotės jums yra priimtinos, ar čia taip pat išvelgėte galimybių tobulinti tekstą, ypač kalbant apie operacijų saugumą? Ir pagaliau trečiasis klausimas. Kokias, kokių viešosios informacijos kampanijų iš bankų jūs tikitės? Kaip jūs ketinate perteikti šią informaciją vartotojams? Kaip manote, kaip bankų sektorius galėtų prisidėti e, prie to, kad vartotojai gautų geresnį informaciją apie pasikeitimus, kurie bus reikalingi perinant prie bendrosios Europos mokėjimo erdvės. Pone Hartsinkai, gal jūs norėtumėte atsakyti paskutinį klausimą. Ar bankų sektorius jau pasiruošęs teikti paramą? Mes visi žinome, kad bankų sąskaitas yra labai jautrus klausimas ir jei yra Jei keičiasi apmokėjimo sistemos, tai reikia e, keistis ir bankams. Aš klausiau vertimo į suomių kalbą, tačiau noriu pasitikslinti, ar jūs norite, kad būtų visiškai ir užbrauktas šeštasis straipsnis, ar tiesiog įvyko nesusipratimas? Kaip jūs įsivaizduojate, kaip atrodytų tas tekstas be šeštojo straipsnio, ar jūs kaip, kaip atsilieptų to straipsnio išbraukimas bankams, jeigu būtų panaikintas visiškai daugia šalis keitimo mokestis? E, merci beaucoup. Yep. Dėkuoju labai. Daugiau nėra norinčių paklausti. Tuomet suteiksiu žodį ponui Hartsingui ir suteiksiu jam galimybę atsakyti į tuos klausimus, kurie jums tiesiogiai yra užduoti. O tada suteiksime žodį kitiems kalbėtojams. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes turime komisijos atstovų. Jeigu jūs pageidaujate, e, mes suteiksime jums žodį taip pat. Prašau, ponas Harcingai. Aš manau, kad taip klausimas buvo taip pat ir uh, poniai Anfili. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad Europos mokėjimų taryba a, a, aiškiai pasisakė, kad reikalinga viena galutinė data. A, e, todėl Ekofino ir Europos e, parlamentas E, e, ragino e, komisiją pateikti vieną galutinę datą. Ir klausimas tada yra, kokiagi būtų ta galutinė data, kuri būtų geriausia. Tai turėtų būti data bendra visiems, visoms šalims, eurozonos šalims E, ir turėtume atskirai pagalvoti apie tas šalis, kurios dar neprisijungusios prie euro zonos. Taigi labai aiškiai turėtume kalbėti apie e, datas e, skirtingas euro zonos šalims ir ne euro zonos šalims. Istoriškai mes laikomės pozicijos E, kad mes e, kūrėme modelį ir siekiame jį gyven, įgyvendinti. O e, mokėjimų direktyva buvo pavėluota dviem metais. Taigi galutinė data, kaip buvo minėta paties parlamento pasisakymuose, turėtų būti 2012 metai. Dabar esame 2011 metais ir kol kas dar nėra galutinės nuomonės, kada turėtų būti ta galutinė data. E, Dabartinėme siūlyme yra numatytos dvi datos. Mums tai nepatinka. Mes, e, kaip minėjau, norėtume matyti vieną galutinę datą. Jeigu e, parlamentas pateiks e, e, tokį vienos datos siūlymą, mes jį paremsime. O dėl klausimo susijusio e, pranešėjos klausimo, kaip daryti pakeitimus pagal SEPA tarybos siūlymus. Aš e, savo kolegoms e, Europos mokėjimų e, taryboje labai aiškiai pasakiau, jeigu mes vienašališkai komisijai kažką tai pasakysime, tai bus neteisingas modelis. Ir ponia Tumpel Gugerė savo pasisakymę tai taip pat minėjo. Taigi, jeigu reikia kažkokių tai mm, pakeitimų, kurie kol kas nėra susiję su įgyvendinimu, o taisyklės yra susiję e, tik tai e, su šios schemos valdymu ir įdėgymu ir tai nėra susiję su e, klientais, o techniniai reikalavimai yra skirti klientams, vartotojams E, jeigu vartotojai nesutiktų, e, mes turėtume paklausti Centrinio banko. 22 Europos Centrinio banko hartijos straipsnis sako, kad e, euro sistema turi turėti galimybę nustatyti standartą, kadangi, bet šie standartai turėtų galioti tik tai tarp bankų. Taip pat buvo minėta, kad mes galbūt turėtume paklausti SEPA e, tarybos rekomendacijos, kadangi e, SEPA tarybai priklauso e, bankų atstovai, kad jie suformuluotų rekomendaciją ar turėtų būti įgyvendinti šie techniniai standartai. Mes turėtume atsižvelgti ir į tai, kad jeigu keisime techninius standartus, tai, tai palies ne tik bankus, bet ir visas verslo sritis, viešai administravimą e, ir e, technologinius e, procesų aspektus, kuriuos reikės keisti. Dėl šios priežasties mes labai griežtai tai valdome. Na, o dėl e, pasirenkamų e, savybių e, susijusių su tiesioginiais nuskaitimais, tai Europos mokėjimų tarnyba yra numatus, numačiusi numatytose sistemose daugiau galimybių nei yra numatyta mokėjimo paslaugų direktyvoje klientai gal, galės e, be papildomų klausimų e, susigražinti pinigus. E, jeigu šis įgaliojim, šiuo įgaliojimu bus piknaudžiaujama ir tiesioginis nuskaitimas bus inicijuojamas be pagrindo, tai Ir jeigu tai teisiškai neteisinga, tai vartotojui bus galimybė susigražinti savo pinigus per vienerius metus, o ne aštuonias savaitės, kaip e, buvo siūloma anksčiau. Tuo pačiu metu e, įstatymę numatyti e, reikėtų E, jeigu bus numatyti privalomi patikrinimai e, mokėjimų, e, tai taip ši sistema bus labai brangi, o vartotojai turi turėti teisę susigražinti savo lėšas neteisėtai nuskaitytas. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Fili. Gal norėtumėte atsakyti į pateiktus klausimus? Taip, būtinai, ačiū. Dėl pirmojo klausimo. E, dėl MIF tai žinoma, juk niekas e, nėra uždyka. E, jeigu būtų reikalaujama visiškai nemokamo tiesioginio nuskaitimo, Mm, tai jau šešiose valstybėse yra e, panašios sistemos ir vartotojai moka už e, tiesioginius nuskaitimus. Aš kasmet moku fiksuotą mokestį už banko sąskaitos tvarkymą, e, už tiesioginius nuskaitimus ir ir kiekvieną kartą e, vykdant tiesioginį nuskaitimą yra nuskaitomas tam tikras mokestis. E, galbūt e, reikėtų pažvelgti į MIF sistemą kaštų požiūrių. Tačiau būtina pat būtina, kad e, valstybinės institucijos e, tą mokestį nuolat tikrintų, nuolat e, žiūrėtų, koks yra jo lygis, kad nes atsirastų papildomų kažkokių tai mokesčių darant, dar papildomai. Taigi nereikėtų dar pamiršti, kalbant apie tiesioginius nuskaitimus, kad e, naudos gavėjas yra sąskaita pateikiantis e, subjektas. E, tai todėl mokėtojo ir, mokan, ir mokančiojo ir nuskaitančiojo interesai yra labai skirtingi. Todėl vartotojas turi kažkiek tai mokėti, tačiau ne per daug. Na, o dėl SEPA tarybos vaidmens Mes e, norėjome sukurti SEPA tarybą, mes norėjome neutralaus e, institucijos, e, kurioje gal, susirinktų visi suinteresuotų šalių atstovai. Ir kaip savo pasisakymę sakiau, labai svarbu pris pagalvoti apie skir... visiškai skirtingo pobūdžio instituciją. Tai nėra techninio požiūrio, e, e, techninio pobūdžio institucija. E, turėtume čia nepamiršti ir vartotojo interesų. Ir reglamento E, pirmoje redakcijoje yra įvairių nuostatų. E, jas e, aptarėme su Europos mokėjimų tarybai ir yra dar daug galimybių tobulinti. Tačiau Mm, ir kaip minėjau, reglamente yra e, kai kurių aspektų, kuriuos mes norėtume tobulinti. Tai yra mokestis už mokėjimo atmetimą, kurį mokėtų vartotojas. E, ir tą mokestį mokėtų e, turėtų būti mokamas tik tada, kai nepakanka lėšų e, mokėjimui atlikti. Taip pat e, dar galima būtų tobulinti e, fiksuotų e, de, nuskaitimų, tiesioginių nuskaitimų atvejais. Mokėjimo paslaugų direktyvoje numatoma vartotojų apsauga, kalbant apie nustatytą tiesioginio nuskaitimo mokestį. Na, o dėl informacijos kampanijų, dėl švietimo kampanijų. Mes kaip vartotojų atstovai pasisakėme už informavimo uh, E, e, sistemas ir turėtume galvoti, e, nepamiršti, kad Europoje yra daug vartotojų, kurie nėra niekarto girdėję apie SEPA. Todėl mes turime vaidinti savo viešosios institucijos vaidmenį. Ir ir turėtume pagalvoti apie e, kažkokią konversijos lentelę, kaip į ban kodus, e, kaip nacionalinius sąskaitos numerius pervesti į, į, į ban sąskaitos e, formatą. E, tiesioginis e, nuskaitimas e, per ties kredito korteles. Šis klausimas yra labai aktuolus vokiečiams. Ir SEPA tikrai galėtų paskatinti tokius atsiskaitimus, nes tai yra patrauklų vartotojams. Dėkuoju. Pone Vygi. Pirmininkė, aš norėčiau atsakyti į keitimo klausimą, kadangi dabar mes vis dar nerimaujame dėl to, kad vartotojas šitą mokestį moka tiesiogiai, kadangi visą laiką kreditorius pateikia sąskaitą vartotojui. Ir ši sistema yra labai neskaidri. Norėčiau priminti, kad ši suma keitimo yra viešai žinoma. Antra, manau, kad to į kainą įeina taip pat ir mokėjimo kaštai. Jeigu mokate grinaisiais, tai mes ne visiškai žinome, kaip prekybininkas kūrė savo kainodarą, kadangi prekybininkas nežino, kai aš einu į parduotuvę, ar aš mokėsiu grinaisiais čekiu ar mokėjimo kortelę ar kreditinę kortelę. Taigi, galbūt neteisinga būtų numatyti papildomą, papildomus kaštus vartotojui, nes jie yra iš anksto inkorporuoti priekybininko į kainą. Jeigu sakote, kad MIF yra per brangus tas daugia šalis keitimo mokestis, kaip tai patikrinti? O kaip tai patikrinsite išgrinindami čekį, pavyzdžiui? Man atrodo, kad ši sąsaja. Sąsaja galbūt nėra visiškai teisinga, jeigu paliksime keitimo mokestį, kuris kenktų konkurencijai, kaip kai kas sakė, tai negerai, bet jeigu jo atsisakytume, manau, kad tada tai jau tikrai konkurencija tarp kredito bankų bus iškraipyta. Ir ne tik tarp kredito, bet ir kitų bankų juk sistemoje būtent mokantysis bankas priklauso nuo kreditorių, kurie turi daryti investicijas, kad įvyktų sandorius. Taigi, jeigu bus tiesioginio nuskaitimo sistema, tuomet reikia numatyti ir būtinas priemonės tam įgyvendinti. Ir čia kal, turime kalbėti apie tūkstančius bankų, o kreditoriai veikia tik labai didelių e, klientų vardu. Citigroup yra geras tokių korporatyvinių bankų pavyzdys. Taigi, jeigu panaikinsite tą keitimo mokestį, kuris yra kaip ir kompensacija mokančio banko išlaidų, tuomet bus iškraipama konkurencija. Jeigu pradėsime nuo to, kad vartotojai nenori mokėti daugiau ir kad mokantieji bankai turėtų gauti daugiau ir tada bus panaikinta ši kompensavimo sistema, tuomet neįsivaizduoju, kaip bus finansuojama bendroji sistema. Ar mokantisis bankas turėtų subsidijuoti kreditorių bankus? Ačiū. Turime čia atstovą iš konkurencijos generalinio direktorato, kuris galbūt atsakys iš šį klausimą, tačiau prieš tai e, poniai Vantep suteiksiu žodį. Aš norėčiau išsakyti du pastebėjimus. Pirmas dėl pono Epping klausimo, taip pat Feabert klausimo. Manau, kad SEPA yra tik, tikroji europinė iniciatyva ir ji kaip tik paskatins konkurenciją rinkoje, nes dabar turime nacionalinės taisyklės, nacionalinės sistemas. Kai kuriuose šalise yra tos sistemos įvairios, buvo kalbama apie e LV Vokietijoje, tai yra visai kitoks būdas, kaip atlikti tiesioginius e, nuskaitimus Yra įprastiniai tiesioginiai nuskaitimai ir kreditų perkelimai, taigi yra įvairių sistemų. Ir aišku, pagrindinė mintis yra pirmiausia suprasti, kokios sistemos galioja įvairiose šalyse. Ir nors tada dar nepasieksime tikro skaidrumo, bet bent jau žinosime, kad yra įvairios sistemas, pavyzdžiui, RIB Italijoje ir LV Vokietijoje, ir tada jau suvoksime, kaip vartotojai, kokia vartotojų patirtis su mokėjimais. Uh, Ir tada jau turėsime tam tikrą suvokimą, kaip pereiti prie vieningo standarto. Ir SEPA taip pat yra standartas, tačiau tai nereiškia, kad vartotojas, kuris naudojasi tiesioginio nuskaitimo produktu ar kredito perkelimo produktu, būtinai gaus tą pačią paslaugą, tą patį produktą iš kiekvieno banko skirtingose Europos šalise. Tai bus vis tiek skirtinga kaina, šiek tiek skirtingos paslaugos, priklausomai nuo to, ar jos bus atliekamas per mobilų telefoną, internetinį banką ar taip toliau. Kadangi čia yra vis dar konkurencijos sritis tarp įvairių bankų. Tai reiškia, kad paslaugų teikimo būdai skirtingi nebus panaikinti, tačiau tai taip pat reikš, kad bus didelės sistemos, pavyzdžiui, ELVA, kurias reikės išnagrinėti ir kaip jas reikės pakeisti. E, ELVA sandorio metu yra, yra tiesiog nenuskaitimo tarp bankų kombinacija ir prekybininkas nuskaitantis vartotojo informaciją nuo kortelės ir tada vartotojas pasirašo tam tikrą blanką, pasirašydamas ant tiesioginio debeto. Ta sistema veikia labai veiksmingai Vokietijoje, nes Vokietijoje žmonės nori mokėti už tai, ką perka ir todėl nereikia užtikrinti garantuotos kortelės sandorio. Tai yra labai veiksminga sistema, nes ji neparemta jokia kortelių sistema, nei Visa, nei Mastercard. Tai yra priekybininko inicijuotas tiesioginis nuskaitimas ir priekybininkas prisima riziką, ar vartotojas sumokės ar ne. Taip pat yra ir kitokių sistemų kitose šalise, kurios veikia šiek tiek skirtingai ir manau, kad e, dabar vykdoma veikla parlamente ir taryboje yra skirta nustatyti, kurio, kokios sistemos egzistuoja, kokios iš jų yra didelės ir galbūt joms reikėtų numatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį. Žinau, kad parlamentas e, yra pasiūlęs 2015-uosius šiek tiek didesniems sistemos, kurios e, koegzistuoja kartu su SEPA, taryba galbūt numatys dar vienus papildomus metus, taigi bus gana ilgas etapas arba prisitaikyti prie naujosios sistemos arba užsidaryti. Tačiau tai nereiškia, kad vartotojai iškart pastebės suprastėjusias bankininkystės paslaugas. Antras pastebėjimas dėl SEPA tarybos. Manau, kad dabar pramonininkams kilo kliūtis dėl to, kad mes paprašėme paskatinti, konku, paskatinti harmonizavimo veiklą, kad kiltų didesnė konkurencija tarp įvairių bankų. Mes atlikome tą harmonizaciją, tačiau dabar mums reikia uh, užtikrinti privačios ir viešos partnerystės darbo tvarkę, kad ES taip pat palaikytų tą pramonės integracijos veiklą, kadangi ji paremta konkurencija. Bankai negali tuo pasiremdami sumažinti dar konkurenciją ir pasipelnėti toliau iš vartotojų, bet turi atverti rinką ir leisti vartotojams pasirinkti tarp Prancūzijos, Suomijos, banko ar kitos finansų institucijos. Ir man atrodo, reikia į viską žiūrėti platesnėme konkurencijos kontekste ir apvienyti šią iniciatyvą. Euh, merci beaucoup, parce qu'il y a été beaucoup question de concurrence. Labai ačiū. Daug kalbėjome apie konkurenciją ir mums pasisekė, kad ponė Rita Wildenberg iš generalinio konkurencijos direktorato vieši mūsų posėdė, taigi žodis jums. So, <clears throat> me, and... Jums leidus ir jei tai buvo jūsų atsakymas, aš norėčiau sureaguoti kai kuriuos klausimus, kurie buvo užduoti ir kurie susijęs su konkurencija. Uh, Pirmiausia, dėl proporcingumo principo reguliavimo srityje. Komisija mano, kad proporcingumo principas nėra pažeistas ir reguliuojant daugia šalį keitimo mokestį, tas reguliavimas yra proporcingas. Nei komisija, nei komisijos teisės tarnyba, nei e, tarybos teisės tarnyba neižvelgia jokios kolizijos šioje srityje. Kodėl į taikymo sritį patenka ir MIF? Todėl, kad ilga daugiašalio keitimo mokesčio istorija rodo, kad e, vertinant šį mokestį iš konkurencijos perspektyvos e, atsiranda tam tikrų stabdžių bankams keisti sistemą. Mes remiamės e, poveikio vertinimais, kuriuose bankai priekaištauja, kad e, nėra jiems veikimo laisvės. Generalinis konkurencijos direktoratas yra įsitikinęs, kad e, problemų sprendimas individualiu atveju yra būtinas, tačiau reikia turėti omenyje, kad bankų sektorius yra tinklinis sektorius. Labai svarbu, norint pereiti prie bendros sistemos, pasiekti, kad kuo daugiau bankų ta nauja sistema naudotųsi. Todėl e, šiuo išskirtiniu atveju komisija nori reguliuoti ir tai, ką jūs vadinate konkurencijos e, taisyklėmis. Todėl ir yra numatytos e, tos nuostatos reglamente. E, tai buvo pirmas klausimas. Kitas klausimas apie, iš, apie Europos mokėjimų tarybą. Kodėl reikia pripažinti vienašalius e, arba dvišalius susitarimus? Šie susitarimai skiriasi. Atsakymas toks. Šeštasis straipsnis teisėkuros pasiūlyme yra Todėl, kad siekiama sukurti vieningas e, veiklos sąlygas visiems veikėjams ir leisti taikyti įvairius e, MIF. Skirtumas tarp mūsų operacijų ir operacijų e, mokesčių buvo išaiškintas jau ne kartą ir aš tikrai um, nenoriu jums įkyrėti, tačiau e, svarbu kalbėti ir apie paslėptus mokesčius, iš kurių finansuojama visa sistema, e, kai apmokestinama atskira operacija. O mes siūlome bendrus mokesčius, nes mes manome, kad už kiekvienos operacijos slepiasi ir paslėptas mokestis, kurio nereikėtų taikyti. Todėl mes esame numatę e, tam tikras paskatas, kurios leistų vartotojui mokėti vienodą mokestį ir tokiu būdu būtų subsidijuojamos naujos schemos. Tokiu būdu mes leidžiame bankams pasinaudoti tam tikromis nuolaidomis ar kitomis priemonėmis. Tai yra tas operacijų mokestis. Pagal dabar galiojančią sistemą yra taikomi bendri susitarimai. Jais siekiama numatyti tam tikrą ribą, pagal kurią siekiama išvengti klaidų. Pagal šią sistemą, e, jei kažkas padaro klaidą, galima gauti kompensaciją vadovaujantis bendrais susitarimais. Dar buvo užduoti kiti trys klausimai apie Prancūzijos bankus. Pirmiausia, mes manome, kad daugiašaliai keitimo susitarimai mokesčiai nėra e, visiems žinomi iš esmės e, visuomenė apie juos neturi daug informacijos. Ir jei aš kaip vartotoja leidžiu tiesioginį nuskaitimą bankui, tai turiu žinoti, kad kiekvieną atvejį, kai ta operacija vykdoma, pavyzdžiui, kai e, vykdoma tel, e, mokesčio nuskaitimo už telekomunikacijos paslaugos operacija, kad įmonė turi kreiptis į banką. Manau, kad vartotojas tos informacijos neturi. Daugeliu atveju bankai yra e, vartotojų bankai ir bankai aptarnauja vartotojus. Situacija Europoje yra tokia, kad bankai dažnai aptarnauja ne tik fizinius asmenis, tačiau ir juridinius asmenis. Ir ypač e, MIF mokestį turinčiose, turinčiose valstybėse narėse yra leidžiama e, taikyti slaptus, paslėptus mokesčius juridiniams asmenims. Tai vis dėlto taikoma nedaugelie šalių ir nedaugelie bankų. Manau, kad tiesioginiai nuskaitimai yra labai vienašališkas bankų verslo modelis. Gynė pas du tout d'accord. Ačiū. Aš matau, kad e, ponė Vygė su tuo visiškai nesutinka. Prašome įsijungti mikrofoną. Pirmininkė kalba be mikrofono. E, jūs kritikavo, todėl suteikiama galimybė apsiginti. Atleiskite. E, taigi trumpai žodį suteiksiu poniai e, Vygiai. Aš tikrai e, nesiginsiu. Tačiau e, jeigu pažvelgsime į Prancūzijos e, rinką, kurią aš geriau išmanau negu kita, kokią nors kitą europinę rinką, tai 20 didžiausių gaunančių bankų sudaro didžiulę procentinę dalį E, visų mokėjimų. O jeigu pažvelgsime į didžiasias bankų grupės, e, tai situacija yra daug labiau subalansuota. O jeigu žvelgsime į detalės, e, tai yra 39 regioniniai taupomieji bankai, tai yra nepriklausomi bankai ir jų situacija yra visiškai kitokia. turėtume nepamiršti, kad kiekvienas bankas turi daryti e, tiek pat investicijų. Tačiau jeigu jie neturi e, pakankamai e, klientų, kurie apmokėtų tą pagarsėjusi daugia šalį keitimo mokestį, tai situacija yra kitokia, nes jie tiek pat turi investuoti ir netiek pat gauna. Na, o dėl komisijos rekomendacijos e, jie rekomenduoja e, suteikti klientams kažkokių tai nuolaidų, e, kad paskatintų juos naudoti tiesiog nenuskaitimo paslaugą. Dabartinėmis sąlygomis e, e, e, ateityje perkelus šios direktyvos nuostatas į nacionalinius įstatymus, tai tokie mokesčiai, papildomi mokesčiai bus uždrausti Ir priešingai, užuot pasiūlius kažkokios tai nuolaidas e, klientams, klientai bus e, baudžiami. Aš e, nedirbu, mano darbas nėra susijęs su naujais mokėjimo būdais. O E, visų šių atsiskaitimo e, būdų e, sąnaudos turi būti dengiamos pačių klientų. Taigi, ponė pirmininkė, pasakysiu, te gyvuoja skaidrumas. Aš norėčiau pridurti keletą pastabų. Jeigu mokestis yra pagrystas operacijomis, E, praeitų metų lapkričio 17 dieną e, konkurencijos e, generalinis direktoratas apgynė savo poziciją, kad būtų tiesioginis nuskaitimas, o ne tiesioginis mokestis. Ir bendraudėdami su su, e, ben, e, su bendrovų atstovais, tai e, galiu pasakyti, kad nėra pasirengimo subsidijuoti tai. Antra, kiekviena viešoji administracija, naudojanti tam tikrą mokėjimo instrumentą, yra pasirengusi daryti kažkokias nuolaidas klientams. O modelis pagristas daugia šalių keitimo mokesčių nėra skaidrus. Maksimaliausiai tai turėtų būti nedaugiau kaip 8 centai, euro centai už operaciją. E, tai yra paskelbta tinklalapyje ir aš manau, kad tai tikrai visiškai skaidru. Ir paskutinė pastaba būtų tai, kad parlamentas turi e, apsvarstyti, ar tai e, naudinga vartotojams, kadangi tai nekalbama apie, čia nekalbama apie bankus. Ar vartotojams būtų naudinga, kad dalis sąnaudų būtų padengiama mokesčių e, e, iš e, bankų ar bendrovės sąnaudų. Tai yra politinis klausimas. Dėkoju. Galite mumis pasitikėti, ponas Hartsink. Mes tikrai veikiame uh, vartotojų vardu giname vartotojų interesus, nes mes patys visi esame vartotojai. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Prašau. Aš manau, kad e, šios dienos diskusijos e, rodo šio klausimo sudėtingumą girdėjome vartotojų atstovų pasisakymus, e, e, e, vartotojų įmonių atstovų pasisakymus. Ir atrodo viskas labai painu. Taigi, turbūt nebus lengva daryti išvadas, nebus lengva daryti sprendimus atsižvelgiant į visų šalių interesus. Tačiau atrodo visi sutarėme, kad reikalingas galutinis e, terminas, kada visi turėtume būti perėję prie e, SEPA sistemos e, ir būtina reguliuoti mokėjimo būdus E, dėl reguliavimo turinio nuomonės skiriasi, tačiau kad toks reguliavimas reikalingas turbūt visi sutinkame. Ir dabar yra pasiūlytos dvi e, e, datos mūsų nuomonę, kalbant apie kredito pervedimus, tai ši sistema yra labiau išsivyščiusi, labiau išvystyta. Ir aš, mūsų nuomonė, mes šiuo atveju galėtume turėti e, artimesnę e, datą ir kad prie šito galima būtų pereiti greičiau, kad e, kad suteiktume daugiau e, laiko e, pereimui prie kitų e, produktų, nuskaitimo produktų įvedimo ir prie jų pereimo. Taigi, mūsų nuomonė tai tik tai pagreitintų uh, SEPA procesą ir aš e, manau, kad paskatintų visus e, SEPA sistemos e, vartotojus paskubėti. Na, o dėl informavimo, jei norime, kad tas perėjimas būtų kuo greitesnis, ar jis būtų priverstinis ar savanoriškas, mums reikalingas apmokymas. E, kai kuriuose e, valstybėse įsitikinome, e, kad sustiprinus informavimo švietimo kampaniją, tas perėjimas prie SEPA sistemos buvo spartesnis tai valstybės, kurios įdėgė SEPA sistemą jau nacionalinėme lygmenyje taip pat. Ir, o kitose valstybėse, e, kurios dar prie šios sistemos neperėjo, buvo e, sukurtos e, specialios darbo grupės ar komitetai. E, taip pat dėl e, SEPA tarybos. E, ji buvo įkurta komisijos kartu su Europos centriniu banku. SEPA tarybos uždavinys yra teikti gairias SEPOS tarybos sudėtyje yra bendrovių, valstybinių institucijų atstovai ir jiems tenka pagrindinis e, vaidmuo rengiant e, techninius standartus. Ir mes nenorėtume, e, kad šitą rybą nedalyvautų konsultacijų procese. Tačiau techninių standartų sukūrimas neturėtų būti jų kompetencijos rytis, o tuo turėtų užsiimti e, specialistai. Dėl e, įgaliojimų komisijai, e, kurie nuskambėjo komisijos siūlyme ir kituose siūlymuose, kad e, būtų suteikta galimybė atnaujinti e, tam tikrus e, techninius parametrus. Tai manome, kad kai kurios techninės priemonės, dėl kai kurių techninių priemonių komisijai galima būtų suteikti įgaliojimus. Ir žinoma, tiek taryba, tiek parlamentas turėtų galimybę atšaukti tuos įgaliojimus. Visą tai e, labai svarbu užtikrinant skaidrumą ir lankstumą, kuris toks būtinas šiame sektorėje. O jeigu tai galima padaryti keičiant reglamento priedą, tai yra neblogai. E, reglamento projekte e, yra nuostatų, e, kurios yra perkeltos iš bankininkystės sektoriaus atstovų siūlymų. Konkrečiai galima paminėti tokią nuostatą, kuri padeda sustiprinti vartotojų pasitikėjimą. E, e, ir kadangi šiuo metu nėra galimybės užtikrinti tarp valstybinių tiesioginių nuskaitimų, mums e, reikia užtikrinti didesnį e, pasitikėjimą ir išspręsti daugia šalio keitimo mokesčio klausimą. nes šiuo metu 75 procentai operacijų yra apmokestinama daugia šalių keitimo mokesčiu. Vokietijoje e, kol kas dar nėra tos sistemos uh, kai e, mokėjimai gali būti atmesti. E, tačiau iš šios dienos diskusijų matau, kad yra, e, yra siekis turėti reglamentą ir yra būtinybė suderinti mūsų nuomonės. Ačiū labai. Matau ir iš diskusijų sprendžiant, aišku, kad e, šis klausimas tikrai buvo labai naudingas, įdomus ir taip pat leis pranešėjai tinkamai parengti dokumentus. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, visiems ekspertams, kurie atvyko ir dabar nedelsiant perei. Pereis. Dėkoja dar pirmininkė. Ir dabar pereiname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto, e, kur kalbėsime apie kreditų susitarimus susijusius su būsto nusavybė. E, Jums žodis. Si vous pouvez sortir en, sortir en silence, ce serait. Pirminkė prašo visus paliekančius salę stengtis išeiti kuo tyliau. Euh, voilà, monsieur, dame, s'il vous plaît. Ponios ir ponai, tikrai įmanoma norint išeiti tyliai, nes tuomet galėsime tęsti savo posėdį. Il n'y a, y a pas de... Il y, a, y a juste monsieur...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 Yra keturi šešėliniai pranešėjai, kurie dalyvauja, taigi galėsime surinkti vaisingą diskusiją. Pone Sančias, žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Mm. Apsikeisime nuomonėmis. Bus pirmasis apsikeitimas nuomonėmis, bet aš prieš tai trumpai apžvelgsiu. Uh, ir kreipsiu dėmesį pirmą į pasiruošiamą į darbą. kurį atlikau po to, kai mane paskyrė atsakingų už skolinimo ir skolinimuose dokument, e, temą, taip pat iniciatyvos taikymos rytis ir galiausiai pakalbėsiu apie įvairiausias gairias reglamentui, kurį pateikė komisija. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir sekretoriatui už jų puikų bendradarbiavimą. Dėkoju visiems, kas prisidėjo pasiruoš... per pasiruošimą. Vyko seminaras sausio 26 vyko darbiniai sustikimai su komisijos atstovais gruodžio mėnesį, o taip pat sausio pradžioje. Paskutinis vyko sausio 19 su komisaru Barnie. Išsamei pakalbėjome apie tuos klausimus, kuriuos aptarinėsime ir šiandieną. Vyko daugiau nei 20 posėdžių su suinteresuotomis šalimis, surinkau duomenis iš visų suinteresuotų šalių, su kuriomis esu susitikęs, taip pat iš parlamentarų. Mes dabar rengiame tva, diskusijų tvarkaraštį. Šis klausimas yra labai sudėtingas. Taip pat pranešimo projektas jau beveik parengtas. Sekretoriatas pasirūpino, kad būtų atlikta studiją kompetencijų srityje. Tikiuosi, kad ją netrukus gaus ir e, parlamentarai kad galėtų taip pat pateikti pakeitimų, pakeitimų pasiūlymus ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti gero kompromiso. Kaip matote, aš buvau paskirtas pranešėjų klausimų, kuris vadinosi priemonės skirtos paskolų išdavimui ir gavimui. Taigi Tai, tai, tai iš tikrųjų vadinosi atsakingas skolinimas ir skolinimasis. Ir čia mes kalbame apie klausimą susijusi su kredito susitarimais, susijusiais su būsto nusavybė. Šią temą iki šiol nepasiekta yra konsensuso. Uh, atsakingas skolinimas ir skolinimasis yra labai svarbus dalykas atsižvelgiant į finansų krizę, kurios epicentras e, buvo e, blogos arba antrinės paskolos. Hipotekinės paskolos taip pat buvo mūsų dėmesio centre. Tačiau einant toliau nei tik paskolų krizė, ir tai taip pat parodo įvairios studijos, kurios buvo atliktos Ir atsižvelgiant į pranešimą, kuris buvo paskelbtas Junktinėje karalystėje 2009-aisiais, jis nagrinėja krizės priežastis. Tarp jų yra ir finansinio sektoriaus, finansinių rinkų greitas augimas ir vis didėjantys įsiskolinimai, taip pat ir hipotekinės paskolos. Taigi, pastebime Pastebėjome didelį specializuotų bankininkystės paslaugų, taip pat didmeninės bankininkystės augimą, taip pat hipotekinių paskolų srityje. Taip pat yra JAV pavyzdys, mūsų paprašė pateikti išvadas ir atrodo, kad pernelik didelis įsiskolinimas buvo vienas svarbiausių krizės priežasčių ir, čia, ir, ir tas įsiskolinimas neapsiriboja tik hipotekinėmis paslaugomis. Dabar komitete mes nagrinėjome ekonominės valdysenos paketą. Į jį įeina taip pat ir privačios skolos. Reikia įvertinti paskolų sektoriaus pokyčius atsižvelgiant į augimo ir stabilumo paktą, taip pat išnagrinėti ekonominį disbalansą privataus sektoriaus įsiskolinimą, nes tai yra vienas iš veiksnių, kurį reikia, į kurį reikia atsižvelgti privati privačios skolos yra vienas iš dalykų, kurį e, reikia apgalvoti ryšim su viešaisiais įsiskolinimais. Ir taip pat reikia apsispręsti, kur nubriešime ribę, ribą, kad sistema būtų suderinta. Praėjusiu metu spalio mėnesį nagrinėjome pirmąjį krizių komiteto pranešimą, ten buvo nagrinėjami krizės, nagrinėjamas krizės poveikis. Tačiau čia vėlgi reikia kalbėti ne tik apie hipotekinės paskolas ir ne tik paskolas susijusios su vartotojais ir mažmeninė bankininkystė. Norėčiau pateikti šalies, kurią gerai žinau, Ispanijos pavyzdį. Čia Ispanijoje kreditinių įsipareigojimų neįvykdymai sudaro 2,5 procentų hipotekinių paskolų srityje, o kreditų ne, nesmokėjimai yra 5 procentai. Taigi, pagrindinė problema kyla ne mažmeninių paskolų srityje, bet kitose srityse. Tačiau tų kitų sričių dabartinis teisėkuros pasiūlymas neapima. Jau 2001 metais buvo pateiktas pranešimas apie labai įsiskolinusias institucijas ir organizacijas, pavyzdžiui, jungtinės tautos – nuo 2009 sulaukėme rimtų ataskaitų ir pranešimų apie valstybės skolą, tačiau čia apie tai nekalbame, čia kalbame apie valdyseną ir privačias skolas. Ir jeigu imsimės iniciatyvos tik tai e, siekdami reglamentuoti hipotekinių paskolų sritį, tai nebūtų pakankama. Praėjusiais metais komisarui Barnė nusintėme laišką sakydami, kad pasiūlymo taikymos rytis turėtų būti platesnė, ne tik mažmeninės hipotekinės paskolos. Tada sulaukėme pono Barnė atsakymo ir tai paskatino mus imtis šios iniciatyvos. Mes ponai per ne visą laiką tvirtinome, kad e, būsto paskolų srities iniciatyva yra aišku labai svarbi atsižvelgiant į finansinės paslaugas, tačiau tai turėtų būti tik pirmas žvilgsnis sprendžiant tokio tipo problemą. Taigi kartu su komiteto pirmininku nusintėme laišką, apie kurį taip pat žinote. Jame buvo sakoma, kad tai yra tik pirmasis žingsnis Europos strategijoje. kuri yra skirta spręsti netinkamos paskolų praktikos problemas. Kad būtent šis rytis nėra tikroji krizės priežastis, kad mums reikia spręsti pernelik didelį įsiskolinimą ir labai įsiskolinusias institucijas. Taigi ši iniciatyva neapriepia tų atsakomybių, kurios yra susijusios su atsakingo skolinimo ir skolinimosi sritimi. Tačiau Taip pat norėčiau pabrėžti, kad būsto paskolų reglamentavimas, kaip minėjau, taip pat yra svarbus dalykas. 78 procentai Europos gyventojų turi nuosavybės įgytos paėmus būsto paskolą. Būsto paskola sudaro 50 procentų Europos BVP ir 6 trilijonai eurų tai yra. Kalbant apie poziciją, kurią turėtume priimti ir kaip turėtume eiti link reglamento, norėčiau paminėti tris principus ir panagrinėti penkias pagrindinės gairės. Yra trys principai, jie yra štai tokie. Mes manome, kad šis reglamentas nekalba apie produktus. Mes manome, kad reikia gerbti įvairovę ir inovacijas. Tai yra Europos finansinės sistemos stiprybė. Negalima sukurti vieno modelio skirto visoms šioms problemams spręsti ir dėl šios priežasties neturėtume siekti suvienodinti visų produktų. Antra, nemanome, kad šis reglamentas turėtų pakeisti teisinės sistemas egzistuojančias valstybėse narėse. Teisinės sistemos reaguoja į rinkas ir konkrečias per laiką kilusias problemas ir todėl neturėtume keisti jų tam, kad surastume sprendimą Europos lygio problemams. Turime pabandyti išspręsti identifikuotas problemas, o ne kurti naujas keisdami valstybių narių teisinę sistemą. Turėtume e, gerbti valstybių narių įsigalėjusius principus ir tradicijas. Tai yra antrasis principas. Trečias principas yra štai koks. Mums reikia aiškiai, nubriežti aiškę ribą. Tai nėra reglamentas, kuris leis tęsti veiklą kaip įprastai. Tačiau mes taip pat norime uh, Nu, nenorime panaikinti ES akį kreditų srityje, turėtume užtikrinti pažangų ir nuoseklų atsaką, kuris nekvestionuotų iki šiol, lik šiol likšalinių priemonių. Kalbant apie kriterijus, kokias gairias reikia numatyti šioje būst, šiame būsto paskolų reglamente? Manau, yra penki pagrindiniai dalykai, kuriuos norėčiau išsakyti labai aiškiai. O po to pateiksiu paaiškinimą dėl tų sričių, apie tas sritis, kur reikėtų pateikti savo nuomonę dėl tų penkių e, sričių. Manau, kad 2007 baltoji knyga eina tinkama linkme. Ten kalbam apie poreikį, kad e, rinkos būtų veiksmingos ir konkurencingos. Aštuntame dešimtmetyje buvo siekiama užtikrinti finansinių paslaugų laisvę ir pagrindinės laisvės. Devintame dešimtmetyje buvo vidaus rinka, norėjome, kad ji veiktų esant minimaliam harmonizavimui ir siekiant išvengti bet kokių prieš priešų e, įvedus vieningą valiutą perėmė prie sekančio etapo, kapitalas tapo veiksmingesnis, paskatino didesnį augimą. Ir tada norėjome užtikrinti strategiją, kuri būtų inkorporuota į ekonominę paradigmą. Ir taip pat Baltojoje knygoje kalbama apie tai, kad reikia veiksmingesnio konkurencingumo, manau, tai yra sritis, kurią turėtume sustiprinti ir per šį reglamentą. Antra, nuodugniai išnagrinėjau tabo praneši ataskaitą Jungtinėje karalystėje. Pabandžiau išsiaiškinti, ką turėtų apriepti būsto paskolų reglamentas. Buvo patikti trys, trys pasiūlymai, kuriuos, manau, reikėtų atsižvelgti pirmą buvo pasakyta, kad reikėtų apginti vartotojų ekonomiką nuo neprotingo įsiskolinimo pasiekmių, taip pat turėtume apsaugoti finansinių įstaigų mokumą, e, pavyzdžiui, bankų mokumą nuo neprotingo skolinimo. Trečia, turėtume uh, E, sumažinti ekonominių ciklų pikus, sušvelninti tuos skirtumus tarp e, pakelimo ir nuosmukio. Taip pat turėtume išlyginti e, šią dinamiką, padaryti ją to lygesnę, kad nesulauktume tokių didelių pokyčių, o užtikrintume stabilesnę sistemą. Manau, tai e, taip pat būtų naudinga vartotojams, tai taip pat reikštų, kad disponuojamos pajamos būtų didesnės, sustiprėtų ekonomika Europos, taip pat finansinių institucijų mokumas, aišku, tai yra esminis tikslas, kurio turėtume siekli ir be abejo reikėtų stengtis išvengti finansinių rinkų burbulų kurie po to turi labai tragišką poveikį. Turime siūsti tinkamus signalus, kurie galėtų padėti užkirsti kelią tokioms krizėms ateityje. Tai darome jau valstybės skolos srityje, turėtume taip pat elgtis ir privačių skolų srityje. Ir taip pat Baltoje knygoje taip pat svarbu atsižvelgti į tą baltąją knygą, kurią minėjau, Taber pranešimą ir taip pat didžiojo dvidešimtuko išvadas 2010 metų. Tačiau yra dar du konkretus klausimai, kurie, manau, galėtų mums pasitarnauti. Pirma, didesnis skaidrumas sistemose ir antra, didesnis lankstumas. Lankstumas reiškia, kad finansinė sistema rūpintusi šeimų, piliečių ir verslo reikmėmis Europos Sąjungoje. Yra visai lėtėmų, į kurias turėtume atsižvelgti, jeigu tikrai norime įvykdyti tuos įsipareigojimus, kuriuos prisijėmėme didžiajame dvidešimtuke. Yra dar, vienas, dar viena tema, ku, į kurią nemanau, kad yra tinkamai atsižvelgiama. Pasiūlyme apie tai taip pat nėra pakankamai kalbama. Norime kad būtų įvykdytos nuoseklios reformos suderintos su nauja finansinė sistema. Europoje turime naują stebėjimo instituciją ir turime dabar numatyti, kaip veiks ši sistema, sprendžiant tam tikras problemas kylančias dėl neprotingo skolinimo. Ir kaip mes elgsimės su institucijomis priklausančiomis SEI sistemai ir kaip padarysime viską, ką galime, kad sustiprintume būsto paskolų sistemą Europoje. Visą tai atitinka mūsų vykdomas reformas. Reikia elgtis pažangiai, negalime žengti vieną žingsnį į priekį ir vieną atgal. Aišku, negalima elgtis kaip Penelope, mėgsti dieną ir ardyti naktį. Reikia, reikėtų užtikrinti pasitikėjimą būsto paskolų rinkoje Europoje. Mūsų vykdomos reformos turi užtikrinti Europos rinkų solidumą, nuoseklumą ir kad jomis pasitikėtų europiečiai ir investuotojai, kurie turėtų į Europą žiūrėti kaip į galimybės, galimybę. Todėl turime sustiprinti šią sritį. Tai buvo penki aspektai, kurie, manau, turėtų būti apsvarstyti. Ir, ir mano galva, būtų naudinga šias temas apsvarstyti šiame kontekste. Ačiū. Labai ačiū, ponia pranešėjau. Jūs labai aiškiai kalbėjote apie pranešimą, keturi šešėliniai pranešėjai taip pat e, dalyvauja posėdėje, 17.30 vyks balsavimas. Aš norėčiau suteikti žodį ir šešėliniams pranešėjams Alfredo Palone. Suteiksiu žodį, gal kiekvienas galėtų kalbėti e, po penkias minutės. Aš labai atidžiai išklausiau kolegos Sančias minčių, mes buvome ir susitikę, pasikeitėme nuomonėmis šią temą. Turiu pasakyti, kad e, tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus puikus puikus ir mums pasiseks parengti tokį pranešimo pasiūlymą, kuriam pritars parlamento dauguma. Aš e, iš esmės remiu e, tiek pranešėjų, tiek šešėlinių pranešėjų mintis. Pirmiausia, todėl, kad e, teksto idėja yra man priimtina. Čia kalbama apie tai, kad daugiausia nemokumo atvejų ir buvo nekilnojamo turto paskolų rinkoje. Svarbu priimti sprendimą, kuriam pritartų dauguma. Jūs e, žinote, kad krizė ir prasidėjo nuo nekilnojamo turto rinkos burbulo. Ji įvyko ne dėl vartotojų nemokumo. Ne. Nepamirškite, kad e, pirmosios problemos apraiškos palėtė JAV, o į Europą jį persimetė tik vėliau. Jei mes norime užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą ir jei norime sukurti skaidres procedūras, tuomet turime renkti e, tokį pasiūlymą, kuriam visi pritartų. Turime atsižvelgti į piliečių poreikius. Tačiau turime tekstą kurti labai atsargiai. Reguliavimas, teisinis reguliavimas yra geras žingsnis, tačiau neturime pamiršti ir rinkos taisyklių. Rinkoje gali atsirasti visiškai priešingų tendencijų. Mes tikrai negalime sureguliuoti kiekvienos detalės. Viskas priklauso ir nuo atskirų asmenų etinių nuostatų. Mes negalime pernelyg apkarpyti įmonių veiklos, siekdami daugiau saugumo mūsų vartotojams. Aišku, vartotojas visą laiką renkasi subjektyviai ir um, jei mes numatysime tokį teisės akto tekstą, kuriame bus akcentuojama vartotojų teisių apsauga, tai Tokį tekstą kurdami turime stengtis e, sukurti tinkamas sąlygas ir rinkoms veikti, užtikrindami tinkamą skaidrumą. Svarbu, kad nesilaikytume įsikandę senų koncepcijų, turime ieškoti naujų būdų. Jūs žinote, kad um, būta daug kritikos Ir aš nemanau, kad mes galime teikti pasiūlymą, nepasikonsultavę su pranešėju ir šešėlinės pranešėjais. Iki sutarties sudarimo teikiama informacija. Tai yra sudėtingas klausimas. Mes galime numatyti atskiras taisyklės atskiroms valstybėms narėms. Uh, E, tačiau turime atsižvelgti į komisijos pasiūlymą. Mm, turime atsižvelgti į situaciją visoje Europos Sąjungoje, nes kol kas valstybėms narėms palikta gan didelė manevro laisvė. Ir Pagal dabartinę situaciją vertinant daugelio pono Šan, Sančeso pateiktų pasiūlymų bus neįdu, neįmanoma įgyvendinti. Aišku, mums reikalingas didesnis aiškumas. Mielas kolega Sančesai, informacija teikiama iki sutarties sudarimo turi būti orientuota į vartotoją. Gerai, tai yra labai puikus principas, tačiau kaip įmanoma įgyvendinti šį reikalavimą? Čia turime e, sukurti atskiras taisyklės. Kalbant apie kreditų prasme ir tikslą, e, šį klausimą taip pat turime apmastyti. Mes e, neturime galvoti, kad e, kreditavimo sistema priklauso tik nuo e, paskolą gavusio asmens mokumo, ne, svarbios ir kitos aplinkybės. Yra ir kita hipotestinių paskolų problema. Aišku, e, hipotetinės paskolos yra labai patrauklios tiems žmonėms, kurie e, nori lankstesnių sąlygų, tačiau turime tam tikras garantijas suteikti ir vyresnio amžiaus žmonėms. Aštuntasis straipsnis susijęs su techninėmis aplinkybėmis, čia dar turi vykti diskusijos šią temą. Jei mes daug ką perdosime į vyriausybių rankas, tai nebūtinai pasieksime tokio suvienodinimo, kurio norime. Kiekvienas bankas remiasi skirtingą filosofiją, remdamasis taupimo filosofiją, kitas bankas galbūt e, savo veiklą vykdo remdamasis kitų principų. Labai svarbu dar kartą susitikti ir aptarti šios klausimus. Aš esu įsitikinęs, kad mums pasiseks rasti gerų sprendimų, primtinų visiems. Eh, eh, Ačiū. Žinoma, labai įdomi diskusija. E, ir labai įdomu panagrinėti, iš kur ta krizė atsirado. Ir dabar matome, ką krizė padarė ir dabar bandome e, reguliuoti situaciją. Daugelis e, valstybių narių turi daug problemų su tų susijusių. Ir problema yra tame, kad įkeistas turtas prarado daug vertės ir dabar žmonės negali parduoti to turto, kad gražintų e, e, paskolas. Ši problema nėra, nebuvo būdinga visai visoms valstybėms narėms, tačiau daugeliui valstybių narių tai tikrai didelė problema. Ir, ir mes turėtume atkreipti į dėmesį į tai ir štai kodėl komisija e, ėmėsi šio klausimo. Tai labai svarbu bendrai rinkai e, kad sustiprintume skolinimą. Tai tokia būtų pirmoji mūsų uh, užduotis, yra ir kitų iniciatyvų paliečiančių kitas rytis ir, ir mes ateityje e, tais klausimais taip pat turėsime dirbti. Yra kitos direktyvos kitose srityse ir mes turime užtikrinti, kad tos direktyvos e, nekartotų, netkartotų viena kitos. E, neįmanoma sukurti sistemos kuri neleistų plėtoti e, skaidrumui ir būtų nelanksti. Mes turime e, reik, turime turėti tam tikras e, kokybės, kredito kokybės sąlygas ir tos sistemos turėtų būti palyginamos. Turėtų būti sistema, kuri leistų vartotojui palyginti e, tai, kas yra siūloma e, rinkoje. Ne tik e, tame regione ar toje šalyje, kur vartotojas gyvena, bet ir kitose šalyse. Turėtų būti sukurtas toks modelis, kuriuo vartotojai galėtų pasitikėti. Manau, kad turėtume sudaryti mm, anketą e, apie kreditingumą. E, kreditingumo e, vertinimas yra mm, svarbiausias kriterijus, tačiau jis yra ne vienintelis. Todėl E, turime užtikrinti, e, kad atvertume duris specialistams dirbantiems šioje srityje, kad galėtų įvertinti kiekvienos paskolos e, kokybę. Taigi turėtume būti labai apdar, apdairūs, kad nesukurtume reguliavimo, kuris sudarytų galimybę pernelyg sudėtingoms paskaloms ir mm, žmonėms būtų labai sunku gauti paskolas. E, kaip matote, šio dabartinė situacija nėra labai e, teigiama, tačiau e, ji nesitęsam žinai ir dabar kreditoriai nenori imtis uh, rizikos ir be to jiems neleidžiama imtis pernelyg didelės rizikos e, dėl reguliavimo. Turime užtikrinti, kad e, tai daugiau neatsitiktų, nes jeigu e, neturėsime rizikos rinkoje, niekas nebus įmanoma. Dėkuoju dabar ponas Kitalt. Pone pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos, pirmiausia, teigiamai vertiname šią direktyvą dėl kredito sutarčių, dėl gyvenamosios paskirties nusavybės. Likščiau um, galiojančiose teisės aktuose Šios kredito sutartys nepateko į teisės aktų taikymo sritį, to tarpu būtent šis sritis yra atsakinga už krizę. Tačiau reikia labai aiškiai suvokti bendruosius tikslus ir individualius tikslus, juos turėtume traktuoti vienodai. Turime užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir jei tuo pačiu metu išduodame per daug kreditų su kintamomis palūkanų, palūkanų normomis, tuomet tai gali sukelti didelių makroekonominių sistemų, e, problemų, atsiprašau. Nes tokiu būdu gali įvykti kita e, krizė. Tačiau tuo pačiu metu turime užtikrinti galimybę žmonėms gauti paskolas. Neturime dirbtinai kurti kliučių, tačiau kurdami kredito teikimo procedūras turime užtikrinti ir vartotojų teisės. Turime taikyti vienodus standartus reklamos rytyje, apie tai kalbama aštuntajame straipsnėje. Taip pat e, manome, kad e, kintamų palūkanų normų atveju e, reikalingi skirtingi scenarijai. Vartotojas turi iš karto žinoti, kas jo laukia geriausiu atveju ir kas jo laukia blogiausiu atveju, jei palūkanų norma keisis. Taip pat reikia numatyti prievalę teikti informaciją iki sutarties sudarimo, kaip tai yra numatoma devintajame straipsnėje. Komisija labai teisingo požiūrio laikosi ir jos pasiūlymas e, apima daug platesnę sritį nei kiti komisijos pasiūlymai. Taip pat reikia numatyti aiškias procedūras, e, kas atsitinka, kai kreditai yra neišmokami, ypač kintamų palūkanų atveju, reikia informuoti vartotoje vėlgi apie pačius geriausius ir blogiausius scenarius. Ir tai yra tos e, informacijos teikiamos iki sutarties sudarimo esmė. Paskolų gavėjai turi gauti visą informaciją apie kredito sutarties pasiūlymą ir Taip pat jie turi galėti palyginti įvairių banko institucijų siūlomas sutartis. Jei e, tam tikrų laikotarpių yra siūlomos skirtingos palūkanos skirtingose bankuose, reikia apie tai suteikti visą informaciją ir paskolų gavėjui. Kita svarbi sritis - numatyti palūkanų normas ir jas aiškiai įvardinti kaip plėšikiškas normas. Turime numatyti aukščiausią ribą, kurios palūkanų norma viršyti nebegalės. Pamiršome kad ilgalaikės kredito sutartys užtikrina finansų sistemos stabilumą. Todėl turime stengtis, kad jokių būdų e, ilgalaikėms kredito sutartims nebūtų taikomos griežtesnės sąlygos nei trumpalaikiams kredito sutartims. Tokiu būdu taip pat išvengtume ir tų didelių bumo periodų teikiant paskolas. Taip pat noriu priminti, kad labai svarbus klausimas yra kredito užstato saugumas. Kai kuriais atvejais teikiamos didesnės paskolas, nei, turt, nei finansuojamas, kredituojamas turtas yra vertas ir tokiu būdu vartotojas tiesiog tiesiogiai įstumiamas į įsiskolinimą. Kalbant apie nuo krizės kenčiančias valstybes, juose yra daug įsiskolinusių klientų. E, šioje srityje reikėtų stiprinti įsiskolinusių klientų teisės, kad būtų numatytos galimybės e, klientams, kurie nebegali išmokėti paskolos. Kalbant apie skirtingų skirtingomis valiutomis suteikiamas palūkanas. Turime stengtis, kad sąlygos toms paskoloms išduodamos mums skirtingomis valiutomis būtų suvienodintos, užtikrinant vartotojų teisės. Aš jau dabar džiaugiuosi glaudžiu bendradarbiavimu su pagrindiniu pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Aš tikiuosi, mums pasiseks sukurti puikų dokumentą, e, stiprinant į vartotojų teises ir e, įnešant į daugiau stabilumo į finansų sistemą. E, mes netrukomis baigsime dienos diskusiją. Svarbiausia, kad pradėtume balsuoti laiku, bet prašau, žodis Jums. Labai ačiū. Pranešėjas e, parengė puikų pranešimo pasiūlymą, vyko glaudus bendradarbiavimas su e, šešėlinės pranešėjais, mes e, kalbėjomės ir su ponu Barosu ir aš susidariau tokį įspūdį, kad jam ta problematika yra pažįstama. Jis žino, kiek gilintis reikia, kiek ne keista, bet komisijos pasiūlyme to požiūrio neberandame. Aš visiškai pritariu pranešėjo mintims dėl taikomų priemonių. Tiesa, dabar mes keičiamės tik paviršutiniškais komentarais. Manau, kad turėtume būti daug drąsesni, turėtume nuodugniau išnagrinėti kai kurios klausimus. Aišku, Finansų sistemų ir bankų vaidmuo čia yra labai svarbus, tačiau jei kalbame apie visuomenės poreikius, neturėtume leisti, kad bankų operacijos remtųsi spekulacijomis. Yra ir kitų svarbių pranešimų, pavyzdžiui, JAV ir jungtinės karalystės patirtis rodo, kad šios šalis turi labai puikiai išsiplėtojusi finansinių institucijų sektorių, kuris ypač suklestėjo per pastaruosius keliarius metus. Tačiau likščiol nebuvo patenkinami visi paskolas norinčių gauti klientų poreikiai. Būta daug spekulacijų, daug gopšumo apraiškų ir iškilo naujos grėsmės. Buvo bandyta sukurti naujus inovacinius produktus ir to pasakoje ir turime tą krizę. buvo siūlomos įvairiausios e, paskolos, kreditai, įvairūs finansiniai produktai. Na, o dabar valstybės turi gelbėti bankus. Aš manau, kad reikia labai aiškių, aiškaus e, bankininkystės teisinio pagrindo. Aš žinau, kad e, laikas mus spaudžia, aš tikiuosi, kad kada nors vėliau galėsime daugiau kalbėti šią temą. E, visgi manau, kad kredito tarpininko institucija nėra tokia jau nekenksminga, nes ir dėl šių tarpininkų daug problemų iškilo. Tuo ir baigsiu tikriausiai, nes dabar didelis triukšmas salėje, bet ateityje tikiuosi, kad mums pasiseks keitis, keistis nuomonėmis su kitais nariais. Dėkoju. Taip, dabar laikas balsuoti. E, e, pirmininkas jau yra. 24 e, gegužės mėnesį dieną mes balsu, svarstysime tai ir balsuosime ir birželio mėnesį. Liepos 12 komitete balsuosime ir e, vėliau e, plenarinėje sesijoje balsuosime dėl to. Spalio mėnesį plenarinėje sesijoje balsuosime dėl šio pranešimo. pavyzdžiui Everybody, can you all put your cards in and we'll... Paprašyčiau visus e, įdėti korteles ir pabandysime balsuoti. Prašyčiau išeinančius palikti salę tyliai, ateinančius taip pat įeiti tyliai. E, taigi e, bandomasis balsavimas, balsavimas pradėtas. Prašau spauskite mygtukus. Kol kas yra 33 komiteto nariai, dabar 36, 37, gal yra dar daugiau. Taigi 37, 39 narių daugėja. Dabar 40 Gal galėtumėte dar kartą paspausti mygtuką, nesvarbu kurį, 39. Dar vienas turėtų paspausti mygtuką. A, kolegos nėra, tikėsime, kad jis netrukus prisijungs prie mūsų. Dėkoju. 33 patenkinti, vienas nelaimingas ir e, penki nežino. Taigi pradėkime. E, Ole Schmidt pranešimas dėl e, investuotojų kompensavimo sistemo. Kompromisas F. Pone Pervanš, prašau. Kas pirmiau norėtų kalbėti? Prašau, pervenš. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl balsavimo sąrašo. Turėtume 76 ir 156 pakeitimų turėtume parašyti, kad juos atsijimtų. Šie pakeitimai buvo pakeiti, pateikti pono Zalba. Aš manau, čia šiek tiek veidmainiška gaunasi. E, jie taip mūsų prašymų, jie buvo atsiimti, tačiau pateikti nepriklausomai, e, nepriklausomų būdų. Taigi, jeigu pažiūrėsite į balsavimo sąrašo struktūrą, taip pranešėjo pateikti e, pakeitimai, jie turėtų būti pateikiami pirmiausiai. O jeigu pažiūrėsite į kitus e, pakeitimus 160 ir taip toliau, e, jie nebuvo atsiimti ir turėtų būti balsuomi prieš pranešėjo pakeitimus. Taigi Aš vis dėlto norėčiau prašyti pakeisti balsavimo tvarką, kad pra, dėl pranešėjo pakeitimų būtų balsuojama pirmiausia. Aš norėčiau e, paklausti pranešėjo. Mes neatsimsime savo pakeitimų todėl, kad čia yra tokie patys pakeitimai kaip ir kitų kolegų. Man čia yra tiesiog tušti žaidimai, todėl mes pasiliksime prie savo pakeitimų. Ole. Ole. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už uh, puikiai e, nuveik, nu, nudirbtą darbą. Manau, mes pasiekėme neblogų kompromisų ir tai pasiekėme todėl, kad norime, kad tai būtų priimta pirmojo svarstymo metu ir kad e, vengrai galėtų pristatyti visus šiuos projektus dėl draudimo garantijų ir, ir kitus. Ir aš labai dėkingas už tą pagalbą, kurią man jūs visi parodėte, taip pat e, už sekret, sekretariato pagalbą ir e, taip pat ALDE frakcijos e, e, sekretariatą, kurie man padėjo. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes galėjome pasiekti šių kompromisų. E, ponios Berės siūlymas, jį E, jau jį siūlė per ankstesnį mūsų posėdį. Aš manau, čia yra e, komiteto e, reikalas nuspręsti. Man šiek tiek nepatogu. Šiaip tas pranešimas, apie kurį jūs kalbėjote, jis iš tikrųjų yra perfrazuotas, o kiti du pakeitimai yra lygiai tokie patys, kaip ir mano du pakeitimai. Tačiau, ponė pirmininkė, aš čia nesu pirmininkas šioje salėje ir aš manau, kad, kad balsavimo sąrašas nėra mano kompetencijoje. Aš būsiu laimingas galėdamas išklausyti jūs visus ir aš norėčiau uh, išgirsti ponios pirmininkės e, nuomonę apie tai, e, ką darysime su balsavimo sąrašu, o jums dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Udo ir Sven norėjo žodžio, prašau. Ačiū. Pervanš Peres atkreipė dėmesį į tai, kad neturėtume e, pereiti prie kitokios darbo atvarkės nedaug yra argumentų, kurie pasisakytų už tai, kad neturėtume balsuoti už Ole Schmidt e, pakeitimą. E, turime solidarizuoti su juo ir taip pat noriu Jums priminti, kad koordinatorių posėdėje būta paraginimų kalbėti apie kai kurias procedūras e, taikomas mūsų komitete. Manau, kad šie debatai dar nebaigti. Aš tikiuosi, kad jie bus tęsiami ir toliau. Sven. Well, all... Visų pirmiausia, dėkui kolegoms ir ačiū Oliai. Mes tikrai puikiai bendradarbiavimą, puikiai diskutavimą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, buvo tikrai gaila, kad visų pirmiausiai buvo susitikimas su EPP e šešėliniu pranešėju ir vėliau po savaitės sužinojome, kad jis neatmetė pasiūlymo pateikti e, pakeitimo e, šiame procese. Jis buvo atsimtas ir didžiausia problema čia, mano nuomonė, yra Aš norėčiau vis dėlto balsuoti visų pirmiausia dėl Olės pakeitimų. Tačiau netai svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad palygintinais atvejais e, e, du nariai paliko parlamentą, kitas buvo išmestas iš socialistų e, frakcijos. Tačiau pagal Ispanijos įstatymus jau yra e, pažeidimas neatsisakyti pinigų. E, e, todėl m, EPP e, turėtų kentėti nuo to atvejo, šio atvejo pasiekmių. Aš tikrai e, išreiškiu susirūpinimą, kai e, šešėliniai pranešėjai kelia tiek daug problemų e, mūsų parlamente. Neturėtume išpūsti e, čia diskusijų šią temą, tačiau ponas Mendės paprašė žodžio, prašau. Pone pirmininkė, e, ponas Gigal e, šiek tiek ironiškai pasisakė. Pats laikraštis pripažįsta, kad tai yra spastai parlamento nariams. Ir e, laikraštis pats pripažįsta, kad ponas Zalba nepriėmė jokių pinigų, taigi tokia yra realybė. Ir tai tikrai e, negera praktika klaidinti kolegas šiame parlamente. Dėkoju. Aš galiu pasakyti, kad pritariu, kol kas niekas nėra, nieko nėra įrodyta ir mes neturėtume Mm, užbėgti už akių ir, ir manau, kad tai turėtų e, tirti tiek Ispanijos, tiek šio parlamento atsakingos e, struktūros. E, tačiau aš pati iškeliau keletą klausimų dėl šio pranešimo interpretavimo, tačiau pastebėjau, kad e, Olė prašys kad Olė prašys paramos e, iš e, ispanų ir kitų savo kolegų. Bet svarbiausia yra atlikti tyrimą. Taigi aš manau, kad reikėtų sekti balsavimo sąrašų taip, kaip jis yra parengtas. Ne, pervanš, aš jums nesuteiksiu žodžio, sako pirmininkė. Kodėl jūs nepalaukėte, kol pirmininkė baigia kalbėti? Aš jums tikrai nesuteiksiu žodžio. Mes laikysime tvarkos ir aš jums suteikiu galimybę balsuoti prieš. E, daugeliu atveju pranešėjo pakeitimai yra antroje vietoje. Taigi tokia yra procedūra. E, sąrašas yra parengtas. Jūs galite pareikšti savo nuomonę balsuodama e, keistaip, tačiau aš laikysiuosi balsavimo sąrašo, taip kaip jis yra išdėstytas mūsų dokumentuose, todėl periname kas prie balsavimo, kas už kompromisą F, kas prieš susilaikė priimta. 60 pakeitimas per vanš. E, Bereš pateiktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, jūri komiteto pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Jūri 2, kas už, prieš, susilaikė. Manau, atmesta, todėl, tačiau patikrinkime, prašau. Elektroniniu būdu balsavimą pradedame. Ar visi pabalsavote? Pritarta šiam pakeitimui. Todėl, todėl pereiname prie devinto pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. 61 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 10 pakeitimas, kas už sus, prieš susilaikė priimta. 11 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 62 e, jau e, buvo apriektas, 63 ir 13 pakeitimai, kas už prieš susilaikė priimta. 64 pakeitimas e, žod, su žodiniu pakeitimu iš pranešėjo, kas už prieš susilaikė pritarta. 65 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jeigu nepritarta, 66 pakeitimas atkrenta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 66 atkrito, trečias jūri pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis A pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. 61 pakeitimas, e, jį padengė kompromisas F. 62 pakeitimas. 72 pakeitimas, kas už prieš e, sulaikė atmestą, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 72 pakeitimo. Visi pabalsavote. Atmestas pakeitimas. Šeš, šešioliktas pakeitimas ir 73 kas už, prieš susilaikę pritarta. 74 įeina į F kompromisą, 17-75 kas už prieš susilaikę pritarta, 18 atsiimtas, 76 kas už prieš susilaikę priimta. priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 76 pakeitimas. Pritarta. Devin, e, B kompromisas, kas už, prieš susilaikę, pritarta. E, C kompromisas, kas už, prieš susilaikę, pritarta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, pritarta. 90 už, prieš susilaikę, atmesta. Jūri ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, atmesta. Kompromisas D. Tiesiog tik pasitikrinsiu, ar nėra žodinių pakeitimų. Taigi D kompromisas, kas už, prieš susilaikę pritarta. Kompromisas E. 16 puslapyje radau kompromisą E. Ar visi radote kompromisą A, kas už, prieš susilaikę priimta? Verskime puslapius. 35 pakeitimas, dėl kurio mes dar nebalsavome. 22 puslapis, 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Jūri 10 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Gal dėl jūri dešimto pakeitimo patikrinkime. Pritarta. 150. E, 36 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 37. kas už, prieš susilaikė pritarta. 11. kas už, prieš susilaikė pritarta Gal patikrinkime elektroniniu būdu dėl 11 jūrių komiteto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Jūri 12 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Jūri 13 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 151 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Jūri 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Jūri 15 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 152 pakeitimas, 153 taip pat, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 už, prieš susilaikė atmestas. 38 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. 155 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 156 už, prieš, prieš susilaikė pritarta. 39 kas už, prieš 16 jūri pakeitimas, e, kas už, prieš, e, e, susilaikė, pritarta. 157 buvo padengtas, 40 kas už, prieš susilaikė, pritarta. 158 kas už, prieš susilaikė, pritarta. Jūri 17 pakeitimas, prie, už, prieš susilaikė, pritarta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 42 už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 už, prieš, susilaikė, pritarta. 44 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 45 už, prieš, susilaikė, pritarta. 46 ir 159 už, prieš, susilaikė, pritarta. Jūri 18. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 50. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas į, už, prieš, susilaikė, pritarta. E, antrasis pakeitimas, e, kas už prieš susilaikė pritarta. Antras, trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. E, H kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 56, ne, 57 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 58 įeina į F, 6 už prieš susilaikė pritarta, 7 pakeitimas kas už prieš susilaikė pritarta, 59 už prieš susilaikė pritarta, 8 prie, už prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl teksto su pakeitimais balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi Pabalsavome, balsavimas baigtas. 35 už, 5 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Taigi balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos, balsavimas pradedamas. Ar visi pabalsavome? Taip. Balsuojantieji dinksta. Taip, 34 už, 4 susilaikė, pora jūsų paliko salę. E, sveikinu pranešėją. That's it. Um,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 Okay, excitement over. Um, ne... Taigi, smagumas baigėsi, dabar, Robertai, ar pasiruošėte? Pereiname prie šešto darbo tvarkis punkto, tai yra energijos rinkos vientisumas ir skaidrumas. Pranešėjas Robertas. Jam žodį ir suteiksime. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Reglamento projektas dėl rink, energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo yra būtinas, mano nuomonė. Kai turime rinką, visą laiką kyla pagunda piknaudžiauti tą rinką, pasinaudoti vidinę informaciją, kad galėtume uždirbti daugiau pinigų. Energijos rinkos liberalizavimas komisijos buvo tuomet pavadintas būtina priemonė, leisiančia sumažinti dujų kainą vartotojams. Tačiau poveikis šio žingsnio buvo kaip tik priešingas. Kainos to, tose rinkose pradėjo neprognozuojamai kisti. To nebegalima buvo paaiškinti pasiūlos ir paklausos situacija. Ir todėl būtina padaryti šias rinkas skaidresnėmis. Jos metams bėgant tampa vis svarbesnės, jas reikia stebėti. Ir taip pat reikia užkirsti kelią ir nubausti bet kokį piknaudžiavimą rinką čia. Todėl sveikiname komisijos pasiūlymą ir beveik visiškai galiu jį palaikyti. Kaip žinote, mūsų komitetas teikia tik nuomonę. ITRE yra atsakingas komitetas ir jie jau yra padarę didžiulę pažangą šio klausimu. Vakar vyko labai įdomi diskusija e, dėl tų pasiūlymų, kuriuos pateikė jų pranešėjas kolega Šatsumakakis. siūlomas reglamentas remiasi piktnaudžiavimo rinka direktyva, kuri galioja nuo 2003 metų. Aš pats tuo metu buvau pranešėjas rengiant šią direktyvą. Taigi, Šis reglamentas remiasi jau egzistuojančią direktyvą, tačiau pasiūlyme taip pat atsižvelgia ir į dabar vykstantį šios direktyvos atnaujinimo darbą. Atsakingasis komisaras minėjo, kad šią direktyvą reikia stiprinti. O tai sukuria teorinio pobūdžio problemą, kadangi, komi, da, kad, kadangi komisija dabar jau remiasi direktyva, kurios dar kitos teisė, kurios institucijos nėra patvirtinusios ir galime dėl to atsidurti situacijoje, kurioje taryba ir parlamentas bus patvirtinę dabartinio reglamento projekto pasiūlymus, tačiau po to gali kilti problemų, e, kai pereisime prie rinkos piknaudžiavimo direktyvos. Tai yra teorinė tik problema, tačiau tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį pavojų. Komisijos reglamento projekte siūloma ASA agentūrai, tai yra energijos reguliuojančių institucijų uh, E, agentūrai įgaliojimą stebėti pokyčius rinkose. Tai atrodo logiška, tačiau turime užtikrinti, kad ši agentūra, kuri yra įsteigta Liublianoje ir ką tik pradėjo savo darbą, e, turėtų reikiamų darbuotojų ir išteklių, kad galėtų vykdyti energijos rinkos stebėseną. Taip pat turime užtikrinti, kad su ją adekvačiai bendradarbiautų ir nacionalinės re reguliavimo institucijos. Taip pat ir finansų rinkų e, reguliavimo institucijos, taip pat ESMA. Be to, negana numatyti tik naujas taisyklės, turime užtikrinti, kad tais atvejais, kai yra pažeidimų, būtų skiriamos ir nuomo, nuobaudos. Skaičiau naujausią komisijos komunikatą, kurį paminėjau ir pagrindime. Ten sakoma, kad egzistuoja esminiai skirtumai tarp mažiausių ir didžiausių nuobaudų, kurias numato nacionaliniai teisės aktai. Nacionalinės institucijos turėtų turėti galimybę numatyti sankcijas, tačiau mes turime užtikrinti, kad sąlygos visiems būtų vienodos. Čia kalbu apie sankcijas. Pirmininkė. Aš esu pateikęs labai nedaug pakeitimų. Nežinau, ar reikėtų įtraukti CO2 rinką į, į, į šią direktyvą. Vienas kolega to norėtų. Tačiau aš pritariu, kad reikia kažkaip reglamentuoti anglės dvideginio rinką. Matėme, kad pastaruoju metu buvo, buvo kibernetinių atakų, taip pat sukčiavimo atvejų. Taigi mums reikia nuspręsti, ar palaikysime kolegos Šaci Makakis e, pasiūlymą, ar reikės primti atskirą teisės aktą. CO2 rinkoms reglamentuoti. Taigi mano siūlomi pakeitimai reglamento projektui. Jie daugiausia skirti aiškiai nu, numatyti, kad vis, visi sandoriai būtų skirti įprastinėms rinkoms ar vartotojų rinkoms. Komisija yra pasiūliusi taip pat keletą idėjų, tačiau aš siūlyčiau, kad tekste būtų sakoma, kad komisija prieš teikdama pasiūlymą turėtų pasikonsultuoti su rinkos veikėjais, o taip pat energijos rinkos reguliavimo institucijomis. Taip pat finansų rinkų reguliavimo institucijomis. Taip pat norėčiau paminėti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turi prievolę įgyvendinti šį reglamentą visose valstybėse narėse. Ir vėlgi turime užtikrinti, kad visos valstybės narės taikytų tas pačias taisyklės. visiems rinkos veikėjams, ar jie būtų iš ES ar trečiųjų šalių. Taip pat siūlau patobulinti komisijos pasiūlymą ten, kur kalbama apie tam tikrus galimus pažeidimus. Ypač rinkoje pastebima tam tikra praktika, kai žmonės iš anksto, kai, kai veikiai iš anksto rezervuoja transporto priemonės, kad pakenktų savo konkurentams. Man atrodo, tai yra piknaudžiavimas rinka ir, ir tai reikia bausti. Dar vienas akivaizdus piknaudžiavimo atvejs yra uh, kai siekiama pasipelnyti iš žinių apie pajėgumų sumažinimus dėl įvairiausių, nenumaty, dėl įvairiausių avarijų. Pavyzdžiui, praėjusį sausį elektros kaina padidėjo keturis kartus per kelias valandas nuo 15 iki 60 eurų. O kitą dieną mus informavo, kad reikėjo uždaryti svarbes jėgainės ir aišku, tai buvo naudinga tiems, kas iš anksto turėjo tokią informaciją. Taip pat manau, kad svarbu, kad komisija atsižvelgtų į būsimus e, energijos rinkos pokyčius. Visa tai turi nusekliai dėrėti su finansinių paslaugų rinkos, rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Komisija visus pokyčius turi atlikti deleguotų aktų pagalba, kai tokių pokyčių reikės. Dabar norėčiau pereiti prie kitų pakeitimų. Ypač noriu atkreipti dėmesį į pakeitimą, kuriame prašoma, kad komisija nustatytų, nustatytų deminimis ribą tiems veikėjams, kurie negali įtakoti energijos rinkų. Galbūt ir negalėsime nustatyti tikslio, tikslios ribinės minimalios kainos, bet vis dėlto manau, kad tokia turėtų būti numatyta. Paskutiniai pakeit, paskutinio tipo pakeitimai susijęs su sankcijomis už pažeidimus, už nuostatų pakeitimus šio reglamento, kai jis bus priimtas. Ir e, noriu paminėti vieną pakeitimą, kurį siūlo atsižvelgdamas į direktyvą dėl Dėl vertybinių popierių skolon pardavimo. Atsižvelgiant į šio piknaudžiavimo sunkumo lygį. Ir galiausiai paskutiniai pakeitimai yra susijęs su agentūros ištekliais ir e, darbuotojais. 2011, iki 2011 sausio 15 EFSA turi įvertinti savo poreikius, kad būtų atitinkamai numatyti, numatytos, numatytas finansavimas per biudžeto sudarimo 2012 procedūrą. Ačiū. Pirmininkė. Ir aš su kolegomis rengsiu, rengsiu balsavimą. Tik manau, kad jis bus gana komplikuotas, kadangi iš diskusijų ITRI komitete paaiškėjo, kad skirtumai, yra dideli skirtumai tarp frakcijų. Much, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pradėsiu nuo trumpos istorijos, tada bus trys pastabos ir keletas specifinių pastabų dėl pakeitimo. O istorija yra štai kokia. Aš neseniai kalbėjau su e, vienu dideliu dujų gamintoju, kuris išreiškė savo nuogastavimus dėl komisijos pasiūlymo. Šie nuogastavimai buvo taip suformuluoti, bet dieve, jei viena iš mūsų platformų dings, mes žinome, kad turėsime įsigyti dujų iš dujų rinkų, o prekybininkai iškels kainas ir privers uh, mus uh, mokėti daugiau. Mes turėsime apdrausti savo operacijas. Aišku, priešingas argumentas galėtų būti toks, kas žinos, kad tokia įmonė praras savo platformą ir bus priversta pakelti kainas, ir kas gali iš anksto planuoti savo um, veiklą. Tikriausia, tokia informacija gali būti tik tai tie, kurie uh, savo prekybą remia viešai neatskleistą informaciją. Uh, trys bendro pobūdžio pastabos. Aš manau, kad mes turėtume permastyti tikslus. Turime užtikrinti geresnę konkurenciją didmeninėse dujų rinkose. Turime neleisti, kad kad būtų sudaromi sandoriai pasinaudojant viešai neatskleistą informaciją. Antra, manau, kad e, turime diskutuoti apie e, šį pasiūlymą ir turime suvienodinti sankcijas valstybėse narėse, kad nebūtų taip, kad e, vienam reguliatoriui būtų taikomos vienos taisyklės, kitam reguliuotojui kitos taisyklės. Ir trečia, aš manau, kad tai yra tekste, bet reikėtų pasakyti aiškiai, kad Skaidrumą turėtų užtikrinti ir viešai atskleidžiama informacija. Dabar įvykdomi 5-6 tūkstančiai sandorių per dieną, viskas vyksta elektroninė forma. Kodėl negalėtume šios informacijos nuosekliai e, teikti, pavyzdžiui, esrai? Šį, um, šią informaciją galėtume teikti energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai. Didžiausias klausimas yra, kaip tinkamai suformuluoti pakeitimus. Antras ir 21 pakeitimas. Jūs kalbėjote, kad komisija prieimus deleguotosios teisės aktus turėtų pasikonsultuoti su atskiromis um, reguliavimo įmonėmis, tačiau e, įstaigomis, kas jos yra. Manau, kad penktasis pakeitimas yra sveikintinas e, pakeitimas. Mes turėtume turėti ir neeuropinius operatorius, tokius kaip e, Gazpromas, kuriam turėtų būti taikomomi europiniai teisės aktai. Šeštasis, aštuntasis, keturioliktasis pakeitimai. Iškyla klausimas dėl pridėtinės šių pakeitimų vertėjas. Mes e, kalbame apie e, nelaimės, apie jų prevenciją ir priežiūrą, techninę priežiūrą. Dažnai um, nelaimių neįmanoma prognozuoti, tuo tarpu techninės apžiūras, techninės patikras galime uh, prognozuoti. E, galima reikalauti, kad jos būtų daromas kas šešis mėnesius ar, ar dažniau šią avarijos profilaktiką yra. Ši profilaktika yra reikalinga. Tokiu būdu pasieksime, kad situacija e, dujų rinkose būtų stabili. Keturioliktasis pakeitimas. E, tai yra mano pastaba, paskutinė pastaba. Mm. Tai yra deminimis taisyklė. Deminimis taisyklė turėtų priklausyti nuo operatorių ir turi būti taikoma tiems operatoriams, kurie yra per maži, kad įtakotų rinką. Tai yra teisės akto uh, formuluotė. Galbūt būtų galima e, performuluoti šį reikalavimą. Ką reiškia panašu, kad nedarys poveikio rinkai? Manau, kad turėtume performuluoti, nes e, vis dėlto tai yra teisės akto nuostatos. Ačiū. Dirk. Thank you very much. Dirkai, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš manau, kad galiu pritarti jo mintims ir tai yra tikrai labai įdomi komisijos iniciatyva pradėti renkti šį dokumentą, tačiau dar yra nemažai darbo, kurį reikėtų nuveikti veikti e, reguliuojant Europos energijos rinką. Ir manau, kad visi, kurie su tuo susiję Europos Sąjungoje, tik tai laimės e, dėl šio klausimo. Aš esu iš tos valstybės, e, kur kasdien kalbama, kad energijos rinkoje yra nepakankamai, nepakankama konkurencija elektros ir e, dujų e, tiekėjai ir prekiautojai yra labai stambus ir mes turėtume spręsti e, piknaudžiavimo rinką atvejus ir stengtis išvengti jų neigiamų padarinių rinkoje. Energetikos komitete ir pats ponas Goebbelsas sakė, tai labai įdomu, E, kokia būtų sąsaja su ETS, e tai yra taršos leidimų sistema? Ar reikėtų čia daryti tą sąsają? Čia reikėtų padiskutuoti. E, žinoma, reikėtų paremti šią idėją ir manau, kad tikrai tarp šių dviejų sistemų yra uh, E, e, ryšys ir aš manau komisija yra pasirengusi tai daryti. O dėl diminimis ribų, tai yra labai svarbus klausimas. Mes turime e, tai numatyti. Tai nėra tas dalykas, kuris peržengs tam tikrą ribą. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte mes turime pažengti toliau e, vienu žingsniu, kalbant apie sankcijas, nes sankcijos yra nepakankamos. E, kartais mums reikia nustatyti minimales ribas, kurių negalima būtų pažeisti. Ir e, kad būtų galimybė žmonėms rinktis rinką. Europos agentūra E, ji, jai reikėtų išteklių, kad ji galėtų e, e, veiksmingai dirbti ir mes turėtume dėl to dėrėtis. Jiems reikalingi ištekliai ir darbuotojai. Ir galiausia paskutinė pastaba, kurią norėčiau išsakyti. Dėl atsiskaitimo dėl raportavimo e, reikalavimų. Nemanau, e, kad reikėtų dvigubo ar trigubo atsiskaitimo. E, jeigu jau bus reikalavimas atsiskaityti, jis turėtų, būti, jis turėtų pasiekti tinkamas rankas. E, mes su energetikos komiteto pranešėjų e, deriname šias pozicijas, yra daugelis dalykų, e, dėl ko mes sutarė ir aš, sutarėme ir aš manau, kad mes, mums ir toliau pavyks sėkmingai dirbti. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš norėčiau porą pastabų Aš jau esu pasisakiusi anksčiau šiuo klausimu, kalbėdama e, per konsultaciją su komisija dėl e, piknaudžiavimo rinką direktyvą. Ir aš manau, e, kad viskas, ką tada pasakiau, galima būtų ir pasakyti ir dabar. Turime užkirsti kelią manipulacijoms. E, aš nemanau, kad aš kažką praleidau tada kalbėdama ir aš tikrai manau, kad pranešėjo pasirinkta e, kryptis yra labai e, gera. Ir aš tikrai džiaugiuosi. Robertai, ar norite pasisakyti dar kartą? Prašau. Taip, ponė pirmininkė, aš tikrai E, sutinku su tuo, ką Jūs ką tik pasakėte. Taip pat sutinku e, su kolega Sterks, kalbant apie tai, ar reikėtų įtraukti anglės dvidenginio rinkų reguliavimą į šį reglamentą. Aš tiesiog tik tai teikiu nuomonę. Aš Nemanau, nežinau, ar mm, pranešėjas mini e, šią problemą. Čia atsakingas komitetas turėtų tai aptarti ir nuspręsti, ar įtraukti anglis dvideginio rinkas į šio reglamento taikymo sritį. Jau vakar kalbėjome, e, kad šiuo metu komisija svarsto šį klausimą ir jie norėtų įtraukti anglis dvideginio e, rinką E, į e, naują piknaudžiavimo rinką direktyvos redakciją. Tačiau e, kol kas tai tik tai diskusija jį turėtų būti tesama ir mes kaip parlamentas turėtume priimti sprendimą. Norėčiau padėkoti kolegai Karins už jo teigiamą požiūrį. Jis uždavė porą klausimų, aš norėčiau jam trumpai atsakyti. Manau, šioje srityje reguliavimas turėtų būti vykdomas kaip galima mažiau biurokratiškai. Aš susitikau su pranešėju E, ir e, norėčiau priminti bandomąjį projektą dėl e, energijos, energijos rinkos. Tai yra bandomasis projektas dėl tokios sistemos pagristumo ir galimybės. Mums, jeigu tokia rinka veiks, E, tai padidins sąnaudas rinkos subjektams ir galiausiai vartotojams. E, e, ir remiantis sukurtą programinę įrangą matome, kad galime labai efektyviai nustatyti visus galimus nukrypimus, visas anomalijas, kaip E, visai neseniai sausio mėnesį e, buvo toks atvejis, e, kai įvykus tam tikram incidentui, kitas tiekėjas gali sureaguoti ir pasinaudoti tokią informaciją savo naudai. Taigi, E, pereisiu prie kolegos Karens klausimų. 14 pakeitime ir kai kuriuose kituose pakeitimuose. E, aš kalbu e, apie profilaktiką ir apie veiksmus susijusius su incidentais. Galbūt čia galima būtų ieškoti geresnių uh, E, formuluočių, tačiau mm, e, šiuos stengiamasi priversti operatorius pranešti apie incidentus ir apie planuojamą profilaktiką. E, na, o tokiais atvejais didel, didelių avarijų atvejais kaip Fukushimos, žinoma, viešumo neįmanoma išveikti, tačiau yra e, ir smulkesnių incidentų, e, apie kuriuos nėra e, paprastai pranešama. Ir aš manau, kad mes turėtume čia reikalauti visiškos skaidrumo tiek dėl profilaktinių operacijų, tiek dėl incidentų. Ir aš uh, E, esu pasirengęs aptarti geresnės galimas formuluotės. Na, o kalbant apie deminimus ribas, e, tai e, savo pakeitimą sieju su septintuoju straipsniu. E, e Čia siūloma komisijai priimti deleguotusius teisės aktus ir nustatyti deminimis ribas. Aš dar pasikartosiu. Aš nežinau, kokia turėtų būti nustatyta ta riba, tačiau kartu su kolega Sterks manau, kad turi būti nustatytos dėminimis ribos, kad, kad mažiems elektros e, gamintojams būtų sudarytos e, galimybės veikti tarp didelių e, e, rinkos subjektų kaip Gazprom ir panašiai. Aš esu pasirengęs dirbti toliau ir diskutuoti, kad teisės aktas būtų kuo geresnis. Dėkuoju. Dabar perskaitysiu e, laiko grafiką. Balandžio 23-18 dieną 3 valandą pakeitimų pateikimo terminas. Ir įtrė komitete kadangi daugelis narių bus kelionėje, todėl trečią valandą, 9 e, gegužės balsuosime, o gegužės 26 lybė komitete bus balsuojama ir po to bus pateikiama balsuoti plenarinėme posėdyje. Taigi e, posėdis baigtas, dėkoju vertėjams.